meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Ponios ir ponai, kolegės ir kolegos. Sveiki atvykę į mūsų posėdžio tesinį. Šiandien pradėsime nuo 13 darbo atvarkės punkto. Viešieji klausimai. Jeigu gerai skaičiuoju, tai yra penktasis tokio pobūdžio renginys susijęs su Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisė pranešėjai, pranešėjai parengė pranešimus abiejose komitetuose. Kolega Luigi Berlinger, Evelyn Gephardt, kolega Mayer iš IMKO komiteto taip pat atvyko į mūsų posėdį. Ir galbūt tai yra jau paskutiniai klausimai šią temą mūsų kadencijoje. O po klausimų mes be jokios abejonės atsižvelgsime į visas diskusijas, kurios vyko čia. O Liepos mėnesį dar sustiksime su nacionaliniu parlamentu atstovais ir aptarsime šią temą. Ir tada balsuosime, suteikdami mandatą dėryboms su taryba, kurios tikėtina bus kažkada rugsėjo spalio mėnesiais. Ir kažkada šis dokumentas pateks ir į plenarinį posėdį. Diana Volis taip pat sveikinu mūsų posėdėje. Ji nėra parlamento narė. Ji iš atsisakė mandatų metų pradžioje ir grįžo į savo liktolinį darbą, tačiau ji yra šio projekto motina, jeigu taip galima pasakyti. Uh, Jie yra viena iš priežasčių, dėl ko ponė Reding komisarė pateikė atitinkamą pasiūlymą. Tai buvo Dianos Volis pranešimas, kuris buvo šio pasiūlymo pagrindas. Ir šis pranešimas buvo priimtas didelę balsų daugumą. Ir dabar mes jau turime pasiūlymą ir turime kažkaip jį patobulinti. Mes pakvietėme įvairių ekspertų iš įvairių organizacijų, sveikinu jūs visus atvykusius, pasikvietėme mokslininkų atstovų, pasikvietėme, pasikvietėme ir profesinių asociacijų atstovų, nes manome, kad išklausyti tas vienijančias organizacijas bei asociacijas yra labai svarbu. Sveikinu ponę Sentmaliklais, ponę Pache, ponę Boiken, poną Möllenberg, poną daktarą Friedrich Graf von Westfalen ir Hugh Bill, Varviko universiteto atstovą, kuris bus čia tas mokslo žmogus šiandien. Todėl siūlau pirmojoje dalyje iškart pradėti nuo prezentacijų. Pradėsime nuo ponios Šintpali Klais iš UEA PME organizacijų. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau savo organizacijos vardu padėkoti Jums ir ponui Berlinger už pakvietimą dalyvauti šiame klausime. Tačiau savo prezentaciją pateiksiu Jums anglų kalbą. Mūsų asociacija apjungia vien tik tai vidutinės ir mažas įmonės iš viso 12 milijonų visame, visoje Europoje. Mes sveikiname šio pranešimo projektą ir e, pritarėme diskusijai su Europos parlamentu, nes tik tai taip e, mes galėsime deramai įvertinti ir pritarti e, šiai priemoniai. Mes jau atnaujinome savo pozicijos dokumentą, paskutinis atnaujinimas, paskutinė versija buvo 2012 metų ir jame atsižvelgėme į jūri komiteto atliktą darbą. Tad e, pirmoji mano pasisakymo daly, aš ko gero susitelksiu ties pagrindiniais e, elementais e, E, kurie taip pat e, atspindimi ir paaiškinamajame rašte prie e, to pranešimo projekto. Mes apskritai sveikiname, kad šis naujasis įstatymas turėtų būti taikomas vadinamiesiems B2B kontraktams. E, taip pat mes e, atsižvelgėme į e, taikymos ryties apribojimą vadinamiesiems nuotoliniams kontraktams. Tai žinoma nauja patirtis ES lygmenių ir akivaizdu, kad dauguma iš tarp valstybinių prekybos veiksmų ir vyksta naudojant vadinamosius distance contracts. Bet yra ir kita medalio pusė. E, nesakyčiau, kad tai e, yra kažkokie trūkumai, bet tai yra klausimai, kuriuos reikėtų dar pasiaiškinti arba dėl kurių reiktų daugiau padiskutuoti. Jeigu kalbame kažkokį ribojimą, tai turime klausti, ar tai neprivers, neprives prie teisinės fragmentacijos. Iš mm, e, VMI požiūrio taško žiūrint, e, e, tokių taikymo apribojimas B2B kontraktams ir vadinamiesiems face-to-face -face pardavimams turi ir savų pliusų, ir minusų. Bet e, mes galvojame, kad e, jeigu bus galima sukurti modelinės sutartis, e, taikant tokį pirkimų pardavimų įstatymą, galima būtų tuos sunkumus įveikti. Komisija, žinoma, turi prisiminti, kad būtent šis komitetas ir ragino taip pasielgti. Jeigu kalbame apie taikymas ir ties ribojimą vadinamaisiais distance e, konta, e, kontraktais, tai mes turime atsižvelgti taip pat ir į žmogaus teisų dalykus. E, jeigu kalbame apie taikymą VMI E, tai e, vartotojų apsaugos direktyvas suharmonizuoti dalykai turėtų išlikti tokie, kaip yra numatyti ir kitoms sutartims. Toliau e, dėl galimos teisinės gynybos problemos, e, nes e, tai yra labai svarbu. E, visiems subjektams tame tarpe ir vidutinėms ir smulkiams įmonėms. E, mums susidaro įspūdis, kad komitetas ir du pranešėjai yra suvokę, kad turime čia nemažai būkštavimų ir kad galima būtų išsklaidyti tuos būkštavimus e, buvo pateikti trys sprendimai. Aš norėčiau pakalbėti dabar trumpai apie tuos galimus sprendimus. Pirmasis sprendimas E, įvestų šešių dienų terminą po to, kai e, pirkėjui e, baigėsi rizika. Mums atrodo, kad šeši mėnesiai yra gana ilgas laikas. E, Dabar antrasis sprendimas. Sakoma, kad vartotojas turi e, įspėti dėl nutraukimo per vadinamąjį reasonable time, e, po to, kai jisai suvokia, kad prekė neveikia ir e, po šios, po to, kai ši teisė prarandama, tada vartojas turėtų pasinaudoti tik tai prekės pakeitimu ar pataisimų. Tai nėra visiškai aiškios formuluotės, neaišku, ką reiškia reasonable time. Ir šią prasme aš atkreipčiau dėmesį į 50 pakeitimą, e, kuris yra susijęs su tuo antruoju e, sprendimu. E, tai yra 150 pakeitimas numato, kad nutraukimo įspėjimas turi būti pateiktas within reasonable time per tą vadinamą protingą laikotarpį. Ir e, ten kalbama apie tai, kad momentas, kai e, pirkėjas gali susivokti, kad prekė neveikia, taip pat galėtų būti to termino atskaitos tašku. Taip pat e, mums atrodo, kad neverta šitas nuostatas riboti vien tik tai verslas, e, e, tik tais e, sutartims e, verslas su verslu. Ir čia norėčiau padaryti nuorodą į e, diskusiją per pereitą komiteto posėdį, galbūt ne, ne paskutinis. E, komiteto posėdis tai buvo, bet kai buvo pristatytas šitas pranešimas. Ten e, buvo nupieštas neteisingas e, VMI vaizdas. Buvo sakyta, kad e, verslui nerūpi vartotojų teisės. Mums atrodo, kad toks iškreipimas, tikros iškreipimas yra pavojingas. VMI iš tikrųjų rūpinasi vartotojų apsauga, e, tai susijęs su jų reputacija, vien tik patikimas prekės ir, ir paslaugos ir, ir geras turinys e, klientams leidžia jiems išlikti, daryti verslą ir konkuruoti su didelėmis tarptautinėmis kompanijomis. E, Iš tikrųjų, 50 procentų VMI yra vieno žmogaus įmonės. Mes e, žinome, kad vidutiniškai taip pat VMI dirba šeši darbuotojai. Iš vienos pusės e, Atsižvelgiant e, į tai, kokia vartotojų apsaugos našta jiems tenka ir iš antros pusės e, atsižvelgiant į galimą to poveikį, mes iš esmės e, atiminėtume iš jų darbo vietas. Tad reikia žiūrėti į tikrovę teisingai. Mm Trečiasis e, variantas e, numato, kad vartotojas turi sumokėti e, tais atvejais, kai jis nutraukia sutartį. Mums šis variantas nebūtų labai priimtinas, nes kyla daug klausimų. Pavyzdžiui, kas atsitiktų, kas, kas atsitiktų, jeigu vartotojas atsisakytų e, mokėjimo ir su tuo yra susiję nemažai rimtų sunkumų. Apskritai, e, mums atrodo, kad pirmieji du sprendimai galėtų būti pagrindu tolesniems diskusijoms, bet e, pasakysiu, kad geriausias sprendimas, kuris į, yra tas, kuris e, dabar naudojamas e, prekių pardavimo direktyvoje. E, mes turime savo komentarus, parengėme šį dokumentą ir mūsų pastabas dėl galimo ginčių sprendimo tebelieka galioti. Mes galvodami apie pakeitimų E, sąrašą, pavyzdžiui, 117, 171 pakeitimus, e, turime jiems pastabų, turime taip pat e, būkštavimų dėl kitų pakeitimų, bet mano pasisakymo tezės bus šio komiteto tinklapyje pateiktos, tad čia ir sustosiu ir lauksiu tolesnės diskusijos. Dėkoju, toliau kalbės ponia Spachel. Um, thank you very much uh, for inviting Birg to this. Ačiū, kad pakvietėte abiejų atstovų į šį svarbų klausimą. Šiandien norėčiau pakalbėti apie svarbiausius aspektus, vertinant iš vartotojų požiūrio taško. Bijau, kad uh, mano skaidrės nebus labai įskaitomos jums, taigi turėsite remtis tuo, ką pasakysiu žodžiu. Mums šiandien svarbiausia dalykai yra apreptis, susiribojimai su nuotolinėmis sutartimis, taip pat e, trys alternatyvos, e, kuriomis siūloma sumažinti vartotojo apsaugą, kalbant apie galimybę nutraukti sutartį, taip pat kalbėsiu apie tai, kokį poveikį darys šie pakeitimai atsižvelgiant į debesų kompiuteriją ir skaitmeninį turinį. Taip pat kalbėsiu apie tai, ar pirkimo pardavimas trečių teisė padės pasiekti užsibrėžtų tikslų, po to pateiksiu išvadas. <clears throat> Kalbant apie tai, ar e, apriptis sustiprins susiskaidimą rinkos, reikia aiškiai atskirti e, ne tik prekybos šalies viduje sutartis, tačiau taip pat ir prekybos e, tiesiogiai ir netiesiogiai internetu sutarčių atnešama papildoma susiskaidima. Noriu priminti, kad jau yra e, specifiniai teisės aktai susijęs su elektroninė komercija ir su nuotolinėmis sutartimis. Direktyva buvo patvirtinta, įsigalios kitais metais ir jie apriepia jau nuotolinės sutartys, tame teisės akte yra numatyti atitinkami reikalavimai, taisyklės, sutarčių sudarimo tvarka tam tikrų lygmenių, taip pat stačių sudarimo internetu, tvarka bei rizikos mažinimas nuotolinėms sutartims. Parlamentas ir taryba yra patvirtinę atitinkamus teisės aktus. Ta direktyva yra visiškai harmonizuota, tai reiškia, kad nebus daugiau jokio e, susiskaidimo arba skirtumų lyginant su valstybių narių teisės. Todėl e, dviejų sistemų įsigaliojimas atneštų daugiau sumaišties, kadangi sudarant sutartis tiesioginį tiesiog internetu būtų e, numatytos skirtingos teisės e, siekiant apsaugoti vartotojus, kalbant apie tai, kad bus taikomi skirtingi pardavimų pirkimų metodai, todėl galios ir skirtingos taisyklės suteikiamos garantijoms, tai nieko bendro neturi su e, nuotoliniu stačių sudarimo metodu. Pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, Vokietijos vartotojas, kuriam suteikiama dviejų metų garantija, įsigijus tam tikrą teisę nenumatomą įspėjimo prievolę, e, Vokietijos vartotojas tokiu atveju <clears throat> būtų traktuojamas e, visiškai skirtingai, priklausomai to, ar jis pirkimo pardavimo sutartį būtų sudaręs tiesiogiai internetu ar netiesiogiai. Tai reiškia, kad ši Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisė ir jos nuostatos diskriminuotų vartotojus, kurie e, sutartis pirkimo pardavimo sudaro netiesiogiai internetu ir uh, E, turint omenyje, kad skaitmeninės sutartys būtų geriau apsaugotos. Taigi čia būtų galima kalbėti apie tam tikrą teigiamą diskriminaciją. Verslas, kuris pardavinėtų tiesiogiai, netiesiogiai internetu, taip pat e, turėtų vadovauti skirtingais keturiais standartų rinkiniais, sutartis tiesiogiai, netiesiogiai internetu. Uh, vadovaujantis Europos teisė šalies viduje ir tarp valstybinių mastų, tai dar labiau padidintų teisinio užtikrintumą tarp valstybiniai prekybai. Tai nemanau, kad toks yra mūsų visų tikslas. Kalbant apie konkurencijos škraipimą, jis yra būdingas tokiems dualiniams režimams ir tokiu būdu dar labiau būtų iškreipyta konkurencija tarp sutarčių sudaromų tiesiogiai, netiesiogiai internetu ir tiek verslui, tiek vartotojams e, būtų sudėtingiau orientuotis. Aš e, dėja labai e, sunku įskaityti šią skaidrę, aš tikiuosi, kad sekretariatas patalpins šį pranešimą interneto svetainėje. Kairėje pusėje matote mūsų pasiūlymus ir dešinėje, dešinėme stulpelėje mes nurodome institucijos, kurios jau svarstė specifinius teisės aktus arba vartotojų, su vartotojų teisės, tarčių teisės susijusius e, dokumentus. Raudons spalva ir pažymėtos tos dalis, e, kuriams neturėtų galioti tarp valstybinių sutarčių teisų, nors keliame klausimą, ar iš tiesų turėtume skatinti elektroninę komerciją bendroje rinkoje ar ne. Ir e, E, lieka išsiaiškinti tik tai tą dalį, kuris susijusi su teisinės pagalbos priemonėmis. Aš pažymėjau tą dalį žalia spalva, tai yra trūkstamoji grandis ir mes turėtume tai šioje srityje tęsti derinimo e, darbus, tačiau tas derinimas turėtų būti tikras, o ne laisvai pasirinkamas, e, remiantis atitinkamais atitinkamų teisinių pagrindų arba pagrindais. Pakeitimas susijęs su vartotojų teisų pribojimu dėl teisės nutraukti sutartį, numatomas kelios galimybės. Pirmiausiai, nutraukti sutartį po šešių mėnesių. Dėl šio pasiūlymo kyla tam tikrų problemų, nes šis pasiūlymas prieštarautų dabartiniam galiojančiam teisės dabartiniams galiojantiems teisės aktams, nes dabar vartotojas, o ne pardavėjas gali pasirinkti teisinės pagalbos priemonės ir tam mm, nauja taisyklė dabar e, e, įvestų naują tvarką, kuomet pardavėjas galėtų pats pasirinkti teisinės pagalbos priemonę ir yra tokių šalių kaip Portugalija ir Slovenija, kuri nenumato atitinkamų e, teisų vartotojams nutraukti sutartį, taip pat prievolė įspėti mūsų nuomonė dėl šio pakeitimo kyla problemų, nes nemažai vartotojų nėra informuoti apie prievolę informuoti, nes pagal dabar galiančius teisės aktus tokios prievolės nenumatoma, taigi daugumai valstybių ši prievolė būtų visiškai nauja jų vartotojams. Aš manau, kad jos nereikia, nes vartotojai ir taip e, kreipiasi į pardavėją iš karto po to, kai aptinka kokią nors problemą su įsigyta preke. Ir dėl, e, pažiūrėjau, Tinė karalystė dėl šio siūlymo kiltų papildomų problemų. Trečioji galimybė prievolė vartotojui sumokėti už prekės panaudojimą. Šią prievolę būtų dar labiau pabloginamos vartotojų teisės. Tai ar e, reikštų uh, kad e, apskaitai nebūtų galima nutraukti e, pirkimo pardavimo sutarties iš vartotojo požiūrį taško, šis pasiūlymas yra nepriimtinas. Aš manau, kad mes turėtume vertinti visas galimybės bendrame kontekste. Ir reikia paminėti 185 pakeitimą, kurio suteikiama galimybė e, pardavėjui reikalauti žalos atlyginimo už prekės būklės pabloginimą. Jeigu palygintumėte šį pakeitimą su pirminiu pasiūlymu, kadangi laikas mano baigėsi, tai galiu padaryti išvadą, kad e, teisė nutraukti sutartį praktiškai vartotojai yra neįgyvendinama, nes bet kokiu atveju būtų labai didelė tikimybė ar galimybė uh, pardavėjų reikalauti tam tikro pobūdžio žalos atlyginimo už prekės būklės pabloginimą, už jos vartojimą tam tikrą laiką ir vartotojai nebūtų palikta jokių galimybių nutraukti sutartį. Taigi trumpai apie debesų kompiuterį ir skaitmeninės pataisas numatomos e, tam, e, <clears throat> tam tikros galimybės pastelkus pataisą E, dėl skaitmeninio e, nemontarėjaus turinio ir mes palankiai vertiname šios pakeitimus. E, debesų kompiuterija labai svarbi ir mes iš pranešėjų pakeitimų suprantame, kad ketinama debetų, debesų kompiuterė įtraukti į šios pardavimų pirkimų sutarčių teisės taikymo sritį, tačiau mums iš tiesų nelabai aišku iš komisijos pasiūlymo, kaip e, ši teisė galėtų apimti debesų kompiuteriją, nes yra pasitelkiamas e, šiek tiek skirtingos apibrieštis e, ir atrodo, kad dabar norima įtraukti debesų kompiuteriją į šią sritį kaip susijusias paslaugas, tik nelabai aišku, e, kokias debesų kompiuterijos paslaugas apimtų ši Europos pirkimų pardavimų sutarčių teisė, todėl aš siūlyčiau numatyti papildomą priemonę debesų kompiuterijai ir mano vertinimu tai dar labiau um, sukomplikuotų skaitmeninio turinio uh, režimo stebėseną. Apibendrinama norėčiau pasakyti, kad skaitmeninis turinys uh, jį būtina suderinti uh, kuris kriterijus yra apibrieštis ir leisti neprivalomą tvarką taikyti atitinkamas nuostatas. Manau, kad e, atsižvelgiant į tai, e, kokių sutarčių būtų sudaroma daugiau, reikėtų šią priemonę palikti kaip laisvai pasirenkama vartotojui, tačiau ne verslui. Noriu paklausti, ar e, teikiamais pasiūlymais būtų e, galima geriau pasiekti užsibrėžtų tikslų. Mūsų atsakymas yra neigiamas, nes nebūtų pagerinama vartotojų apsauga. Jau buvo e, paminėtos visos grėsmės kylančios vartotojams. Anksčiau noriu pabrėžti, kad patvirtinus pakeitimus padidėtų tikimybė, kad pablogės vartotojų apsauga atskirose valstybėse narėse būtų numatytos galimybės verslui apeiti galiojančią vartotojų apsaugos teisę valstybėse narėse. E, tokiu būdu nebūtų modernizuojama vartotojų apsaugos teisė ir mūsų nuomonė galiojantis e, vartotojų teisės apsaugos aktai šiuo metu geriausiai leidžia apsaugoti vartotojus, taip pat būtų rinka labiau suskaidyta. Aš matau ir aš manau taip pat, kad yra geresnių alternatyvų šiam pasiūlymui. Pirmiausia, mes manome, kad būtina atlikti tinkamą poveikio įvertinimą, siekiant e, taikyti e, šios sutarčių teisės nuostatas tik tiesiog internetu sudaromoms sutartims ir nenumatant laisvai pasirinkamo režimo, nes yra ir kitų kliučių pavyzdžiui, susijusių su autorių gertutinėmis teisėmis, e, pristatymo laikotarpio apibrėžimu. Aš manau, kad e, reikėtų pirmiausiai palaukti, kol bus e, šie patvirtinti teisės aktai gyvendinti ir tik po to pasirinkti papildomus laisvai pasirenkamus instrumentus ir priemonės, nes jeigu dabar skubėsime, sukursime daugiau problemų, taip pat mes manome, kad mišrus harmonizavimas tai yra taip pat vertingas dalykas ir reikėtų dabar palaukti, kol bus peržiūrėta uh, pardavimo vartotojams direktyva ir įvertintas e, jos poveikis visiems vartotojams. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Toliau kolega Müllenberg iš Ekomets. Uh, Dėkui komitetui kaip e-commerce Europa mes džiaugiamės, kad galime pateikti savo pastabas dėl pateikto dokumento, kadangi vertimo iš Olandų nėra, tai teks man atsiprašyti ir kalbėti angliškai, dėl to atsiprašau. Kas mes esame? E-commerce Europa E, atstovauja toms bendrijoms, e, bendrovėms, kurios kaip tik ir bus susijusios su CESL. E, prie mūsų išlėsi dešimt nacionalinių elektroninės prekybos asociacijų, maždaug 4000 įmonių joms priklauso apyvarta maždaug 300 milijardų E, eurų. Pereitais metais e, Europoje elektroninė prekyba e, labai išaugo pastaruoju metu ir Kodėl prekeiviai nori ir kaip jie nori pardavinėti kitose šalyse? E, jeigu e, taisyklės bus e, tokios pačios kaip ir jūsų šalyje, tada jums neiškyla problemų jokių dėl galimų ginčių sprendimų ir taip toliau. Todėl mes ir pasisakome už vieningas harmonizuotas prekybos taisyklės tarp valstybinėje prekyboje. Taip pat e, mes didžiausių problemų mato, matome e, mokėjimuose, logistikoje, e, kalbų nesutapimuose. Ir viena iš didžiausių problemų, čia mes bandome jums parodyti, kaip Europoje vyksta internetinė prekyba. Matome, kad daug dar galima reikalus patobulinti ir uh, E, internetinės e, priekybos palengvinimas iš tikrųjų tik tai e, padės tiems skaičiams dar labiau plėstis ir paskatins daugiau priekeivių pardavinėti internetu. Kokios yra problemas toje priekyboje? Na, visų pirma, kad nacionalinis reglamentavimas nėra harmonizuotas ir e, visiškai neaišku, e, ką e, reiškia e, Roma 1 ir Roma 2. E, e, pagal e, Roma 1 e, jūs kaip pardavėjas turite suteikti vartotojui E, privalomas teisės jo paties e, valstybėje. E, bet dabar mes matome, kad nacionalinės konkurencijos tarnybos eina ir padoda į teismą užsienio pardavėjus, jeigu jie nepasirenka jų sistemos. Kitas problema yra susijusi su skirtingų PVM ir kitais mokesčių kitomis mokesčių sistemomis. E, tad e, ką galima nuveikti, reikia harmonizuoti taisyklės ir tada nereikės galvoti, ar taikyti Roma 1 ar Roma 2. E, ir tada pirkimo ir pardavimo taisyklės nacionaliniu ir tarp valstybiniu mastu bus panaš, panašios. Mes matome, kad uh, E, vartotojų e, teisų direktyva jau nuo 2014 kūrė e, maksimaliai harmonizuotą Europos rinką nuotoliniams pardavimams ir pirkimams. Bet uh, Svarbiausias problemas, su kuriomis susidurėme e, tarp valstybinėje priekyboje, e, šia prasme vartotojų teisė direktyvoje yra išsprendžiamos. Taigi 14 metais visoje Europoje, jų viduryje ta direktyva įsigalios, vadinasi, toj srity nebereikia daugiau harmonizacijos ar laisvanoriškų priemonių. E, vieninteliai dalykai, kurie lieka, tai garantijų laikotarpis e, ir e, netitikimo atvejų ištaisimai. Tad mums reikia ieškoti sprendimo tik tai dėl garantijų laikotarpio. Mes norime, kad jis būtų visoje Europoje, būtų užtikrintas normalus apsaugos lygis ir kad kompensacijų ir ginčių sprendimų mechanizmai būtų tokie patys. E, mes jau dabar e, kūrime vieningą Europinę mokėjimų erdvę, tai išsprendė nemažai problemų, e, taip pat liberalizuotas pašto paslaugos, tai pasiūlė nemažai E, sprendimų visoje Europoje. Tad e, ar e, siūlomas dokumentas yra tinkamas sprendimas? Na, visų pirma, jo taikymas rytis yra ribota, eina kalba tik tai apie prekes ir skaitmeninį turinį ir su tuo susijusias paslaugas. E, ir iš tikrųjų didelė dalimi e, kalba eina ne vien tik tai apie prekes, bet ir e, paslaugas ir labai dažnai tų dviejų dalykų mišinį. Tokias sutartys labai dažnai yra mišrios. O dabar e, mes matome, kad skirtingai nuo vartotojų teisų direktyvas šiame e, dokumente nėra e, numatyta galimybė teisiškai ieškoti sprendimo mišrių sutarčių atveju. Ir visa sutartis bus traktuojamas kaip prekių pardavimo sutartys. Ar, ar e, lengva suprasti šį dokumentą ir šią sistemą? Manome, kad ne, ji labai sudėtinga. Visų pirma, e, e, prieš pasirinkdama sistemą įmonė turi, turi suvokti, kaip ta sistema veikia ir, kaip jau neseniai buvo sakyta, ji sudėtinga ir nelengvai suvokima. Antra, ji kuria laisvanorišką vieningą ir autonominę sistemą e, kitoje teisinėje sistemoje, jos viduje, e, kuri jau turi savo interpretavimo e, taisyklės. Toliau neaiškus santykis tarp taikytinos teisės ir bendrojo Europos pirki, e, pirkimo ir pardavimo e, sutarčių įstatymo ar teisės. Taigi e, visada tenka daryti tai, ką mes visada ir darome. Renkaties taikytiną teisę ir taip pat e, renkaties laisvanoriškos teisės sistemą. E, sutartiniai santykiai iš dalies e, pateks e, į nacionalinės e, taikinas teisės sritį, o iš dalies į šio bendrojo europinio įstatymo sritį. E, žvelgiant e, į vartotojų teisę apsaugos įstatymus, ar, ar jie toliau vystysis, mums atrodo, kad jie turės vystytis ir toliau. E, mes labai tikimės, kad dabartinis projektas, jeigu jis bus priimtas, bus pakankamai lankstus ir sugebės kisti, prisidarindamas prie naujų vartotojų teisų apsaugos taisyklių. Dabar ar lengva e, siūloma įstatymą taikyti? Jeigu įmonė, mm, jeigu norite, kad įmonė pasirinktų e, šią sistemą, tai e, ji turi būti lengvai taikoma, taip pat e, ji turi būti lengvai suprantama vartotojui. Visų pirma, yra tam tikros e, informavimo prievalės. E, mums e, reikia e, prašyti sutikimo, kad būtų būtent e, šitas pirkimo ir pardavimo sutarčių įstatymas taikomas. Taigi jau išeina, kad reikia prašyti dviejų sutikimų. O pirkėjui tai yra papildomas darbas. Mes norėtume, kad viskas būtų e, lengva. E, nelengva du kartus prašyti sutikimo. Visų pirma, prašyti e, sutikimo dėl sutarties, o paskui reikia jau konkrečiai E, prašyti e, sutikimo ir visa tai kainuoja pinigus ir galų gale tuos pinigus turės sumokėti vartotojas, nes visada vartotojas sumoka kainą. O jeigu e, vartotojas nesutiks taikyti CESL, tai problema, nes kaip prekybininkas jūs Negalite pasakyti pirkėjui, aha, jūs nepriimate CSL ir tada mes su jumis verslo nebedarysime. Reikalas tas, kad mes visada norime daryti biznį su jais. E, tad reikia dviejų režimų. E, tai e, viena būtų tiems vartotojams, kurie priima bendrąją Europą europinę pirkimo ir pardavimo sutarčių sistemą ir antrąją sistemą tiems, kurie tokios sistemos nepriima, vadinasi, reikės dviejų sistemų. Ir tada e, bus pasirenkama tik viena sistema, kuri yra labai aiški - Roma 1 E, paprasčiausiai, e, jeigu jūs norite, e, jūs vartotojai tada sakote, jeigu jūs norite laikytis savo nacionalinės teisės taisyklių, tai tada informuokite mus apie tai ir viskas pasidaro labai aišku. E, kita problema, kuri iškyla e, mums, kaip įtikinti vartotoje, kad e, jisai iš tikrųjų pasirinktų siūlomąją naują, naują sistemą, nes Roma 1 visada suteiks jam geresnį, geresnę apsaugą. CESL nustato tik tai e, minimalius standartus ir nedaugiau. Kodėl vartotojas tada turėtų rinktis tomis aplinkybėmis e, būtent CESL? turime dėl to abejonių. Mes e, nemanome, kad jisai mato čia kažkokių privalumų. Ar CESL e, išsprendžia pagrindinės tarptautinės prekybos problemas. Nuo vartotojų, e, vartotojų teisų direktyva įsigalios 14 metų vidury ir tada dauguma internetinės prekybos problemų bus išspręstas, nes e, turėsime beveik harmonizuotą, maksimaliai harmonizuotą taisyklių rinkinį dėl nuotolinės prekybos. E, informavimo prievalės e, nutraukimo teisė, e, sutarties nutraukimo galimybė ir taip toliau. Tad beliek, telieka tik tai minimalus harmonizavimo poreikis kai kuriuose konkrečiuose sritise Europoje. PVM, mokesčių problemos kurios nesprendžiamas čia, žinoma. Ir galbūt yra e, būtinybė turėti bendras taisyklės e, dėl e, legalios garantijos laikotarpio ir taisyklių dėl netitikties. E, tas e, garantijos laikotarpis e, mūsų manimo turėtų būti susijęs su e, prekių e, gyvenimo ciklu. Olandijos teisėje po dešimties metų e, e, jūs vis dar galite, kaip vartotojas, turėti galimybę e, ieškoti apsaugos. E, jeigu įsigijote prekę, pavyzdžiui, e, skalbimo mašiną pagal CESL po dviejų metų tokia teisė prapuolė. Taigi, Apibendrinant, kodėl e, nepasirinkus lengvesnį, skaidresnį kelią ir paprasčiausiai harmonizuoti tas kelias egzistuojančias e, teisinės apsaugos taisyklės. Graf von Westfalen. Uh, thank you, Mr. Chairman. First of all, a person... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš uh, noriu pasakyti, kad CCB dar neturėjo galimybės kalbėti apie šį dokumentą, taigi aš remiuosi rugsėjo 7 dienos e, mano organizacijos e, pareiškimu, kuris buvo paskelbtas tesiu vokiškai dėl taikymo srities ir tam tikrų apribojimų kurie dabar yra numatyti, aš pakalbėsiu, taip pat e, minėsiu naują koncepciją susijusią su tinkamo elgesiu ir geravalia ir taip pat pakalbėsiu apie teisinės pagalbos priemonės. Dėl pirmojo punkto, ar prasminga būtų apriboti metalinių sutarčių sudarimo taikymo sritį. Mano nuomonė, reikėtų pasvarstyti, ar e, CSL taikymo sritis, kurią siūlo komisija, turėtų būti papildomai įvertinta ir išanalizuota. Jeigu komitetas laikosi nuomonės, kad šios srityje dar reikėtų išsiaiškinti kai kurias aplinkybės, tai reikėtų rasti atsakymus į tris klausimus. Pirmiausiai, jeigu taikymos ryties apribojimas tik nuotolinėms sutartims bus panaikintas, tai kyla klausimas, ar e, reikės pasinaudoti dar e, visais tais būsimais sprendimais, kuriuos reikės priimti komitete ir ar jie galios. Taip pat noriu konstatuoti, kad jeigu taikymos rytis bus platesnė nei tik tai nutolinės sutartis, tai kalbant apie penktąjį straipsnį, kuriame parašyta, kad CSL neturėtų apsiriboti vien tik nutolinėmis sutartimis tais atvejais, jeigu sutartis nėra sudaryta naudojantis nutolinėmis ryšių priemonėmis. Tai reiškia, e, Tai manau, Atsiaiškinus šias aplinkybės, reikės kalbėti apie pakankamai plačią šios išimties taikymos rytį, pavyzdžiui, darant sutartis tarp verslo struktūrų. So. Tam, sutarčių, tam tikrai sutarčių atvejais yra visuomet taip, kad sutartis sudaroma per komunikacijos priemonės, tačiau sutartys real, realiai pasirašomos akis į akį Tai jeigu CESL ir turi kokiu nors trūkumu, tai būtent šioje vietoje tie trūkumai yra geriausiai matomi. Aš asmeniškai nematau tų didelių problemų, bet man atrodo, kad čia galėtų būti tokia problema. Kitas punktas, šešto straipsnio, pirmoji dalis. Platesnė taikymo sritis mišriems kontraktams. Man atrodo, kad šis požiūris CESL būtų labai svarbus, ypač tada, kai kalbam apie kredito santykius atsirandančius pirkimo pardavimo sutarčių atveju. Bet ar tai neveda prie to, kad CESL tampa pernelyg platus Kitas dalykas, šešto straipsnio pirmos dalies B punktas. Ten pasakyta, kad kiti elementai negu kad prekių pardavimas, skaitmeninio turinio bei paslaugų teikimas. Čia vėl tas pats klausimas. Man rodos, ir taip mano, manau ne tik aš, bet ir CCBR, kad reikia atsižvelgti į du punktus. Jeigu komisija nori parengti standartinius sutarčių modelius, tai vienijintis poveikis bus labai didelis ir bus išspręsta daug problemų. Tas pats galioja ir komisijos komentarų atžvilgių, jeigu tokie turėtų pasirodyti. Taigi aš manau, kad reikėtų laikytis tokio požiūrio, jog Cecil, esminė sritis yra nuotolinės sutartys, bet aš asmeniškai manau, kad reikia būti dar ambicingesniem, taip mano ir CCBE, kad reikia palikti penktajo, penktąjį straipsnį, taip kaip jis suformuluotas iš pradžių. Toliau sąžiningas elgesys, sąžininga dalykinė praktika, good faith and fair dealing angliškai. Pirmasis esminis dalykas šiuo atžvilgiu pasakytinas yra toks. Ar yra prasmės apriboti ar sumenkinti šitą sąžiningos praktikos apibriežtį ir išbraukti kitos šalies interesus iš tos apibriešties. Kitas klausimas yra, Ar tik tai toks elgesys laikomas nesažiningas, kai jis atitinka nesažiningo, sąmoningai nesažiningo elgesio principus? Man atrodo, kad šie elementai apskritai netinka vienas su kitu. Iš vienos pusės sąžiningas dalykinė praktika, o kitas sąžiningumas ir atvirumas kitai šaliai bei kitos šalies atžvilgių ir stengimasis nepažeisti jos teisų, tai yra nesusiję dalykai, nelygiaverčiai dalykai. Kitas punktas šio pakeitimo prasmė visai turinio kontroliai 30, 83 e, ir 86 straipsniai čia yra esminiai. Man atrodo, kad pakeisti tą sąžiningo dalykinės sažiningos sažiningumo ir sažiningos dalykinės praktikos principus nereikia, nes jeigu tai padarysime, tai turės įtakos 83 ir 86 straipsniams, kur kalbama apie turinio kontrolę. Ten nekalbama apie piknaudžiavimą teisėmis, nes tai yra nustatyta Europos Teisingumo teismo teisės praktikos. Taigi čia reikia kelti klausimą, ar mes nepažydžiame Roma vienas reglamento, apibrėždami, pateikdami tokią apibrėžtį, ar ji nėra pernelik plati. Kitas dalykas - apibrėžties išplėtimas susijęs su tuo, tokiu klausimu. Viena šaliai neturi būti trūkdama siekti savų interesų B2B srityje, verslas verslo srityje. Teisingai, bet esmė yra ne savo interesų siekimas dėl kainos ir kitų dalykų, bet tas kitos šalies interesų paisimas tarnauja tam, kad apimtų ir turinio kontrolę B2B srityje. Tai yra ta šalis, kuri kūrė bendrasias vers, sutarties sąlygas, turi privalomą tvarką atsižvelgti į kitos šalies interesus, kadangi ta šalis, kuri rengia tas sąlygas, yra vienintelė, kuri naudojasi teisę laisvai formuluoti sutarties sąlygas, o kitos šalies laisvės šioje vietoje yra apribotos. Jeigu jūs priimate tokią poziciją, tai tada, man atrodo, nepriimtina žengti dar ir antrą žingsnį ir 86 straipsnėme kalbėti apie pakeisti savoką good commercial practice, e, savoką custom commercial practice. Na, imkime kokią nors pirkimo pardavimo sutartį ir žiūrėkim, kiek įprasta yra, kad stengiamasi apriboti kitos šalies netektis ar nuostolius. Matysim, kad teisingumo prasme reikia žiūrėti į CESM 80 straipsnį. Ten pasakyta, kad jeigu taikomos CESL taisyklės, tai tuomet pažeidimų nėra. Jeigu tai yra parametras, tai tas uh, žodis customer neturi jokios reikšmės. Dabar lygi šiol mes dar niekad savo teisės aktais nemėginome pakeisti fundamentaliųjų teisingumo principų. Trečias dalykas, pakankamai reikšmingas, 86 straipsnio turinio kontrolė yra nekas kitas, kaip tik tai mokėjimų uždėlsimo direktyvos atgarsiai atitinkamų jos straipsnių 3337. Bet jeigu kalbam apie gerą verslo praktiką ir taip pagrindžiame savo neleidimą nukrypti nuo pasitikėjimo praktikos, tai tada visiškai aišku, kodėl reikėtų taikyti kitokias sąlygas mokėjimams, negu kad taikomos sąlygos sutarties sudarimui. Mokėjimų uždėlsimo principai galioja ir individualioms sutartims pagal septintąją atitinkamos e, direktyvos straipsnį yra pasakyta, kad šalis gali imtis tam tikrų veiksmų pagal septintąjį straipsnį ir septintasis straipsnis kaip tik ir blokuoja galimybę pernelyg uždelsti mokėjimus. Ir jeigu dabar paliksime 86 straipsnį tokį, koks jis yra, tai rezultatas bus absurdiškas. Išeis, kad direktyvoje yra griežtesnės nuostatas, nuostatos nustatytos dėl mokėjimų uždėlsimo negu kad 86 straipsnė, o tai yra visiškai neįmanoma. Kadangi reikia suvienodinti bendrasis verslo sąlygas, tai yra pats didžiausias įmanomas suvienodinimo procesas, kokį tik tai galima įsivaizduoti. Bet bet koks suvienodinimas, kuris nėra pagristas formuliarais konkrečiais, yra beprasmis. Tai ir tuo pasižymi CISL, jis dėl to yra nepatenkinamas, skirtingai nuo CISL, kuris galėtų būti geras. kitas dalykas. Jeigu kartais mes rastume kur nors kokį nors pažeidimą, jeigu e, klientas aptinka kokį nors pažeidimą, tai pranešimas apie tai yra normalus dalykas ir tai, daro, ir tai yra pakankamai prasminga, todėl reikėtų šitą nuostatą palikti. Dėkojame ponui Grafui Fondestfalin, o dabar profesorius Bill. Good morning, and thank you very much for giving me this opportunity to comment. Labas rytas, ačiū už galimybę man pakomentuoti pranešimo projektą. Turiu pasakyti, kad e, kaip ekspertų grupės narys, kuri rengė įgyvendinamumo studiją, aš sveikinu šį pranešimą. Aš manau, kad CESL e, turėtų būti naudingas ir vartotojams, ir verslui ypatingai VMI, ne vien tik tai dėl to, kad nustato vieningas taisyklės, bet dėl to, kad ir nustato apsaugos taisyklės, ypatingai kai kalbama apie nesažiningus e, terminus, e, informacijos atskleidimo prievalės ir taip pat e, sąžiningo elgimosi taisyklės. E, dabartiniai pasiūlymai nėra visiškai be problemų ar sunkumų. Iš principo aš sveikinu pranešėjo pasiūlymus, e, kai kurie patiekti pakeitimai man kelia e, tam tikrų būkštojimų, kai kurie, mano manimu, yra paprasčiausiai klaida. Aišku, kad pranešėjai atsižvelgia į Europos teisės instituto pateiktas pastabas ir turiu pasakyti, kad um, aš visiškai pritariu uh, to dokumento pagrindinėms mintims ir tikiuosi, kad ateityje taip pat bus galima pasinaudoti uh, Europos teisės instituto ekspertų pastabomis. Visiems tai būtų naudinga. Dabar perinant prie esmės, dėl nuotolinių sutarčių. Taip, aš sutinku, kad Cecil labiausiai tinka taikyti nuotolinėms sutartims, bet kaip ir kolega čia šiandieną sakė, aš neribočiau Cecil taikymos ryties vien tik tai nuotolinėms e, sutartims. Manau, kad šalys turi laisvai turėti galimybę pasirinkti jeigu jos nori. Dabar keletą pastabų dėl e, svarbesnių dalykų. Vadinamasis good faith and fair dealing principas. Sažiningumas e, ir e, sažini, e, sažininga dalykinė praktika. E, aš manyčiau, kad e, geresnis požiūris būtų tai, ką aš vadinu shield only. Tačiau e, to sažiningumo ir sąžiningos praktikos apibrėžimas, kurį mes randame 35 pakeitime, yra pernelyg siauras. Tai sudaro įspūdį, kad e, sažiningumas e, ir ta sažininga praktika bus e, pažeistas tik tuo atveju, jeigu viena iš susitarančių šalių tyčia stengiasi padaryti žalą antrajai šaliai. E, Cecil e, nereikalauja, kad vienos šalies e, interesai būtų pastatyti prieš kitos interesus. E, Cecil reikalauja tik tai, kad bus e, protingai atsižvelgta į kitos susitarančios šalies interesus. Ir e, man atrodo, būtent tokiu būdu galima apsispręsti, ar tam tikri taikytiniai terminai yra sąžiningi ar ne. Toliau. E, prievolė e, informuoti apie terminus. E, aš manau, būtų klaida šitą principą taikyti vien tik tai e, B2B sutartims. Taigi e, šitas straipsnis turėtų išlikti e, bendresnės formuluotės. Aš norėčiau taip pat pakomentuoti e, vieną dominuojančią temą šiame pranešime, o tai, kad B2B sutartyse šalims turi palik, būti palikta teisė kietai dėrėtis. Iš tikrųjų, net jeigu eina kalba apie VMI, verslas turi turėti galimybę dėrėtis kietai, bet mes turime galvoti apie kokį sažiningumą čia kalbame. Ar e, turinio, ar procedūrinį. E, E, sažiningumą. Jeigu mes susitarėme dėl terminų ir sutarėme dėl jų, tai tada ir aš juos priimu, tai tada aš prisiimu ir riziką. Bet tuo pat metu Cecil visada turi griežtai reikalauti skaidrumo kaip vienas teisėjas Anglijoje yra pasakęs, kiekviena šalis turi atversti kortas ir dėti jas ant stalo, kad kiekviena šalis žinotų, ką kita galvoja. Čia mums reikėtų eiti dviem kryptim. Reikėtų užtikrinti sažiningumą e, ir tuo pat metu skaidrumą. Jeigu mes naudosime terminą substantively unfair, tai taikysime tik tai tais atvejais, kai nuo įprastos komercinės praktikos labai smarkiai nukrypstama. Kitaip sakant, e, mes turime iškelti labai didelį barjerą tokiems atvejams, bet mes turime užtikrinti, kad visada egzistuos ir skaidrumas. Tad e, jūs pamatysite e, čia e, apibrėžimą, kurį aš e, imu iš 305 C straipsnio iš BGB. Tai buvo surašyta siekiant skaidrumo sutartiesė tarp verslo subjektų. Deja, mano akimis žiūrint, galutinėme Cecil tekste to straipsnio nėra, tad procedūrinio sažiningumo ir turinio nesažingumo reikalai dabar bendrai aprašyti 86 straipsnėje ir ten daroma taip pat nuoroda į e, aplinkybės egzistuojančias e, sutarties sudarimų metu. Kitaip sakant, e, susitelkiama ties būtinybė užtikrinti procedūrinį sažiningumą. Bet dabar pagal šeštą straipsnį kalbama tik tai apie didelį nukrypimą, gross deviation nuo komercinės praktikos. Man atrodo, kad to nepakanka, norint užtikrinti skaidrumą. Kokie galimi sprendimai? Du. E, pirmas sprendimas būtų vėl įrašyti E, tai, kas išbraukta 87 straipsnėje, arba pakeisti CESL 86 straipsnį. Jeigu žinau, ką aš pasirašau, tik tai ypatingomis aplinkybėmis aš galiu tikėtis e, taisomųjų veiksmų. Bet antra vertus, vis abi šalis turi visiškai aiškiai dėti kortas ant stalo. Tai yra ypatingai svarbu, kai kalbame apie VMI, kurios tariamai turėtų daugiausiai gauti naudos iš CESL. Dabar kalbant apie taisomasias priemonės, e, pirkėjui galbūt čia užgrėbama pernelyg e, toli. Aš asmeniškai galvoju, kad e, pranešėjams reikėtų rekomenduoti tą požiūrį, e, kurį e, priėmė e, anglų ir škotų teisės komisija. Ji pareiškė, kad turi būti galimybė nutraukti sutartį, nenumatant jokių mokėjimų už panaudojimą ir nustatant 30 dienų terminą, po kurio šita teisė prarandama. E, o po 30 dienų e, atsisakymas sutarties yra įmanomas tik tada, jeigu pardavėjas negali arba nesugeba pakeisti arba pataisyti. E, dabar dėl kompensacijas e, aš nenorėčiau čia plėstis, nes savo bendrame dokumente esu pakankamai daug apie tai parašęs. Dabar skaitmeninio turinio pateikimas. E, mes turime užkirsti kelią, kad vartotojai, e, kad tiekėjai negalėtų apeiti SESL reikalavimo. Tačiau Šiuo metu tie, kurie pardavinėja skaitmeninį turinį, turi tam tikras prievalės dėl e, netitikties, bet tos prievalės nėra privalomos. E, to galbūt nebuvo siekima, bet e, Tuos dalykus reikia ištaisyti. Dėkoju už galimybę kreiptis į komitetą ir dar kartą pasakysiu, kad pranešimo projektas sveikinu. Dėkoju visiems už pasisakymus. Dabar bus klausimų ir atsakymų valandėlė. Jeigu, aišku, kolegos nori užduoti tuos klausimus. Pone Gebhardt, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū Jums už tai, kad pakvietėte į Jūsų posėdį pasikalbėti apie šios labai svarbius dalykus. Aš tikrai turiu ne vieną klausimą, bet pas, apsiribosiu tik tai keliais, dviem klausimais. Norėčiau paklausti žmonių, kurie yra iš praktikos atėję. Pone Pachl, ponas Müllenbergas, ponia Krais. Uh, nes tai yra žmonės, kurie nu, turės taikyti mūsų čia kūriamą teisę. Taigi reikia pasiklausti jų, kokia teisė jiems būtų tinkama, kurią jie galėtų naudoti. Taigi norėčiau dabar dar kartą paklausti vienos kolegės, ar teisingai supratau. Jūs pasakėte ir aš su jumis sutikčiau, kad tos teisės, kurios yra vartotojų teisės direktyvoje, nereikėtų keisti, nes tai jau yra harmonizuota teisė ir aš visiškai jums pritariu. Tačiau jūs pridūrėte ir tokį dalyką, jūs pasakėte, kad visa tai turėtų būti įtraukta į sutartinę teisę. Taigi aš noriu perklausti, ar jūs tikrai turite tai, turėjote tai omeny, galbūt aš neteisingai supratau. Sutartinė teisė yra pilnai, harmoniz, pilnai harmonizuota ir jeigu mes prit, įtrauktume tas vartotojų teisės į tą fakulta, fakultatyvę pasirenkamą teisę privalomai, tai dabar darytume ją privalomą. Taigi, vartotojų teisų direktyva yra pilnai harmonizuota ir galbūt būtų prasminga apskritai neminėti to dalyko ir neįtraukti jo į CESL, į šį dokumentą, kadangi tokiu būdu mes pakeisime tą fakultatyvinį elementą. Šiaip jūs tikrai visi kalbėjote labai gerai ir sakėte, kad reikėtų daryti tą tikslinę harmonizaciją, tai yra geresnis kelias negu visiška harmonizacija. Ir su tuo susijęs mano antras klausimas, kurį norėčiau užduoti poniai Pachal ir ponui Möllenbergui. Tai yra teisės susiskaldimo fragmentacijos klausimus. Gal jūs galėtumėte pateikti kokiu nors pavyzdžių, kaip veikia ta fragmentacija, kai atliekami tarpvalstybiniai, netarpvalstybiniai, internetiniai, neinternetiniai sandoriai. Aš aišku, nesu matematikė, bet įsivaizduoju, kad teisinis neužtikrintumas yra gana didelis. Gal galėtumėte pateikti kokiu nors konkrečių pavyzdžių, kaip skirtingai veikia tos sistemos ir kokiu iškyla problemų. Taip kaip jūs, ponė Miolenbergai, pateikite pavyzdį dėl skalbimo mašinos, kuri pagal Niderlandų teisę, jos visas gyvavimo ciklas yra garantinis, o vartotojų teisės direktyvoje yra numatyti du metai kaip turėtų būti tada pagal sutarčių teisę, kurią mes dabar svarstome. Čia vėl kitokios dar numatytos sutarti, e, sutartinės prievolės. Pirmininkas, pirmiausia, išklausysime visus klausimus, o paskui atsakysime į juos. Taigi, kolega Mayer, prašau, užduokite savo klausimą. Dėkoju. Aš norėčiau užduoti tuos pačius klausimus, tik tai kitiems trims kalbėtojams. Ar dar yra klausimų? Luigi, Aš irgi norėčiau užduoti ekspertams vieną kitą klausimą. Kaip manote, ar vartotojų apsaugos direktyvos taikymas, atsižvelgiant į tai, kas yra dabar, tas, ta fragmentacija teisės, ar tai yra problema, Ir ar manote, kad tikrai dabartinė situacija yra pagrindinė priežastis nesivystyti tarp valstybiniai priekybai, tarp smulkių vidutinių įmonių? nes dabar tomis galimybėmis tarp valstybinės priekybos galimybėmis pasinaudojame tikrai labai menkai. ES mes esame prieėmę labai daug įvairiausių direktyvų. Klausimas yra, ar tikrai mums jų visų reikia, nes popieriuje teisės yra ginamos, o praktikoje labai sunku žiū, sužiūrėti, ar tikrai jos visos realiai yra taikomos ir gyvendinamos. Pirmininkas, aš irgi turiu klausimą, atsižvelgiant į tai, ką išgirdau. Mes tikrai į viską atsižvelgsime, ką jūs čia pakomentavote, tačiau kai kurie dalykai man sukėlė ir klausimų. Man sudarė įspūdis, kad prieš porą metų mes apie tai jau diskutavome. Politika tai yra menas padaryti tai, kas yra įmanoma. Ir aš aišku visuomet sutiksiu su harmonizavimo pasiūlymais garantijų srityje. Aš iškart pasirašau. Bet man to nepatinka. Bet man atrodo, kad to nepakanka. Nepakanka, kad ponė Gebhardt, aš ir ponas Maeris tam pritarsime. Mums tam reikia daugumos, ne tik čia parlamente, bet ir taryboje ir dar vartotojų asociacijų pritarimo. Vartotojų direktyva buvo įgyvendinta tik iš dalies ir galima sakyti, kad, sakykime, iš dalies sužlugo, būtent dėl to ir reikia šito pasiūlymo. Uh, Situacija yra tikrai sudėtinga ir ne iš gero gyvenimo mes norime priimti šį, šią nuostatą. Pilnos, pilno harmonizavimo mes nepasieksime nei po 40, nei po 50 metų. Tai būtų iliuzija. Kitas dalykas - taikymos rytis. Aš irgi pritarčiau, kad taikymos rytis turi būti tokia, kokią siūlo komisija, bet politinė realybė yra kitokia taryboje yra ta mažuma, kuri viską stabdo ir jis sutiks su šiuo dokumentu tik tada, kai mes susiaurinsime taikymos rytį. Taigi vėl grįžtame prie to, kad politika yra menas padaryti tai, kas yra įmanoma. Jeigu mes nepribosime taikymos ryties, tai galbūt iš vis nieko nepasieksime. Taigi, suprantu, kad šitas sprendimas nėra pats geriausias, bet kitas sprendimas gali būti iš vis jokio sprendimo. Taigi, tarsi ir pritariu Jums, bet aš norėčiau išklausyti ir Jūsų nuomonės. Kolegė. Tain, prašau. Mano pastaba irgi yra labai panašaus pobūdžio. Mes irgi sakėm, kad reikia apriboti internetinę prekybą ir aš matau, kad Vokietijoje yra daug problemų ir Bundestagas ginčijasi dėl to, liberalams dėl to kyla problemų ir todėl labai džiaugiausi, kad pranešėjai nori gana siauros taikymos ryties šiam dokumentui. Nors iš principo aš aišku manau, kad jis galėtų, ta taikymas rytis galėtų būti ir platesnė. Bet mes susiauriname ją tik tai pamatę pasipriešinimo lygį. Taigi nebūkime svajotojai, nekelkime klausimo, kuris yra neišsprendžiamas. Pasipriešinimas yra didžiulis, todėl geriau jau pasiekime minim, tą minimumą, kuris nebus idealus, bet vis dėlto bus šis tas. Taigi aš pritarčiau, pilnai pritarčiau tam, ką pasakė kolega Lėnė. Ačiū. Kolega Šrotmaja. Jeigu norite pasisakyti, ne, tai tada dabar kalbės ekspertai. Iš eilės. Pradėkime nuo kolegės Sent Paliklais ir paprašysiu visų kalbėtojų pasisakyti, bet nekalbėti per nelik ilgai, nes mes dar turime labai daug balsavimų. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į ponios Gepard klausimą, kuomet kalbėjau apie vartotojų teisų apsaugą. Aš E, svarčiau tos klausimus, e, e, turėdama omenyje galimybę apriboti taikymos rytį, nes visiškai harmonizuoti vartotojų teisės ir susijęti tai su nuotolinėmis sutartimis turėtų būti įtraukta į apriepties rytį. Mums yra svarbus šis aspektas. O kitas Mm. dalykas. Aš galbūt pasirinksiu kai kurios klausimus, suteikdama galimybę atsakyti ir kolegoms. Ponas Berlingeris kalbėjo apie tą teisinį susiskaidimą dėl e, didelio skaičiaus įvairių skirtingų direktyvų. Iš tiesų labai svarbu, kad patvirtinti teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti arba įgyvendinami, nes ne tik būtina parengti patvirtinti teisės aktus, direktyvas ar reglamentus, jie turi būti tinkamai įgyvendinami, priešingų atveju e, pateksime į labai keblę padėtį. Pratesdama pono Lynis mintį, aš taip pat pritariu, kad turime likti realistais ir suvokti, kokią taikymo sritį galime pasiekti ir kokios ne. Tokios būtų mano pastabos. Ačiū. Ačiū už įdomius ir naudingus klausimus. Pirmiausiai atsakydama į ponas Gebar klausimą dėl e, praktikų požiūrio ir vertinimo. Jūs čia buvo tiek e, elektroninės prekybos verslo stovų, tiek vartotojų ir jie e, abu sutarė, kad daugiausiai problemų kyla uh, nutraukiant sutartį ir dėl teisinių garantijų, kadangi netinkamai gyvenindama vartotojų teisų apsaugos direktyva ir kiti teisės aktai ir esama skirtumų palyginti su dabar siūloma sistema ir bendrai rinkai labai svarbu užtikrinti teisinės garantijas, kadangi tai yra labai specifinė teisės sritis. Taip pat noriu pateikti kelis pavyzdžius dėl to, kokią sumaištį vartotojams įneša tie nauji pasiūlymai, pažvel, vertinant padėtį Junktinėje karalystėje, joje vartotojai gali atsisakyti sutarties ir nėra numatyta jokio mokėjimo arba atlyginimo už naudojimą arba naudojimasi įsigytą preke. Šiau Portugalijoje vartotojams yra užtikrinamas tas pats apsaugos lygis, kalbant apie galimybę pasinaudoti teisinės apsaugos priemonėmis, tačiau Portugalijoje yra garantinis laikotarpis dviejų metų numatytas, taigi Portugalijos vartotojai veikiausiai e, gaus patarimą iš mūsų asociacijos nepasinaudoti CSL Austrijos vartotojams suteikiamas šešių metų garantinis laikotarpis, tačiau praktiškai jis galioja tik, trunka tik šešis mėnesius, taip kaip yra numatyta CSL. Taip pat yra numatyta informavimo įspėjimo prievolė. Taigi Austrija e, veikiausiai e, vartotojų e, padėtis taip pat dėl to pablogėtų, jeigu jie vadovautųsi CESL, nes Austrijoje vadinamasis juodasis sąrašas tam tikrų sutartinių nuostatų, kurių negalima naudoti. Sakant į pana Berlinger klausimą dėl fragmentacijos, sakymas iš tiesų yra teigiamas, nes viena iš mūsų svarst, svarstumų problemų pateikus pasiūlymą dėl CSL buvo tai, kad vartotojų teisų apsaugos direktyva nėra perkelta ir įgyvendinta, nes aš manau, kad dabar abi šios direktyvos, abu teisės aktai veiktų ilgiai grečiai vartotojų teisų apsaugos direktyvos nuostatomis galima įspręsti 80 procentų visų problemų, išskyrus teisinės garantijas ir skaitmeninį turinį, kalbant apie pirmininko pastabas dėl visapusiško harmonizavimo, jūs kalbėjote, kad tai yra iliuzija, pagrindinė problema šioje srityje yra ta, kad e, ES institucijos anksčiau labiau kūrybiškų, e, buvo kūrybiškesnės, kalbėdamos apie e, atitinkamą ES veikimo sudarties straipsnį ir galimybę pasitelkti tam tikrą e, mišrų harmonizavimo, mišraus harmonizavimo požiūrį perinamam laikotarpiui, turint omenyje, kad kada nors vis tiek reikėtų užtikrinti visapusišką harmonizavimą. Aišku, skubos pasitelkti čia mes negalime, tač, negalime tačiau toks požiūris būtų tinkamiausias. Galbūt dar vieną pastebėjimą norėčiau pasakyti mūsų vertinimu. Iš CSL koncepcijos ne visiškai aišku, ar visos priemonės ir nuostatos praktikoje veiks taip, kaip numatoma kadangi neatsižvelgiama į e, tam tikrus e, sutarčių teisų skirtumus valstybėse narėse, nes e, teigiama, kad nacionalinėje teisėje galiojančios nuostatos šalies viduje sudaromoms sutartims ir toliau lieka galioti, taip pat verslui nėra numatoma jokių garantinių apsaugos priemonių, taigi čia reikia kalbėti apie esminę problemą, prašau. Pirmasis prašymas buvo pateikti pavyzdžių, kaip e, Olandijoje vartotojas e, naudingiau pasinaudotų Olandų teisę negu CLS. Na, e, visų pirma, negalima reikalauti iš anksto sumokėti daugiau negu 50 procentų prekės vertės, to nėra CESL. E, kitas dalykas yra garantijos laikotarpis, jis Olandijoje nesiriboja dviem metais, e, gali būti trumpesnis ar ilgesnis. E, Mėlės kalbimo mašina iš tikrųjų gali veikti 15 metų. Na ir dabar pranešimo laikotarpio pradžia pranešimo laikotarpis Olandijoje prasideda nuo e, to, kada pateikiamas e, pareiškimas e, dėl e, neveiksnumo, o ne nuo pristatymo laikotarpio. Tad dviejų metų laikotarpis prasidės tik tai nuo to, kai jūs pateiksite apie tai E, pranešimą, tad jeigu, aš, jeigu būčiau vartotojas Olandijoje arba man reikėtų vartotojams Olandijoje patarti, aš e, pasakyčiau, ne, nesinaudokite CESL, nes e, ši sistema atneš mažiau negu kad nacionalinė Olandijos sistema. Taip, maksimalų harmonizavimą visose srityse Mm. E, kurio mums galbūt norėtųsi, galbūt tai, tai e, politiškai e, niekada neįvyks, bet antra vertus niekas nenori futbolo žaisti su kvadratiniu kamoliu. Pasakysiu keletą pastabų ne tik dėl praktinių dalykų, bet pakomentuosiu kolegos Bellinger ir kolegos Lėnė pasakytų žodžius. Aš manau, kad būtų tikra katastrofa, jeigu Cecil netaptų mūsų teisės aktų, netgi ir ta ribota forma, kuri, kuria jis dabar siūlomas. Nes tai reikštų, kad ir toliau reikės sektorinių direktyvų, jos bus neišvengiamos ir būtinos. Pasiekmės tai yra nacionalinių teisių dar didesnis nesuderinamumas, nepasiektas harmonizacija ateityje, nes skirtumai jie tik gilėja dėl to, kad Europos teisingumo teismas niekada nesigilina į detalės, jie atsako tik tai principinius klausimus. Kitas dalykas - vartotojų teisių gynimas. Man atrodo, kad labai gerai kai komisija išleidžia pateikia sąlygas, kurios yra galiojančios ir privalomos ir, taip sakant, švarios. Galima tikėtis iš įmonės dažnai tokių sąlygų normalių neįgyvendina, tiesiog neverčiamos. Aš žinau, apie ką kalbu, jau 40 metų dirbu šioje srityje. Taigi vartotojams harmonizavus bendrasias verslo sąlygas, vartotojams atsirastų tikrai didžiulių privalumų. Vartotojai žinotų, kad jie turi teises, kurios yra neliečiamos. Trečias dalykas. Susijęs su pirkimo teise ir patirtimi pagal vienos nu, susitarimus vis daugiau yra pritariama, daugiau žmonių pritarė vienos susitarimams. Kodėl? Todėl, kad advokatai, kurie konsultuoja įmonės, kažkada studijavo universitetuose ir susipažino su ta vienos teise ir jiems tai jau yra įprastas dalykas, kasdienis, įprastas, suprantamas dalykas, kuris nėra naujas, nėra jiems primestas, kuriam nėra automatiškos atmetinės reakcijos. Ir po 20-30 metų CESL taps lygiai tokiu pačiu įprastiniu dalyku, kadangi visi teisininkai bus jį jau išstudijavę dar studijų laikais. Taigi aš manau, kad šis teisės aktas turėtų būti opcionalus nes sutartis kai, nes toks sutarties sudarimas pagal savanorišką, laisvanorišką principą yra kur kas geresnis dalykas negu kad privalomas direktyvos perkelimas į nacionalinę teisę, kuris advokatams, teisininkams visuomet yra labai sudėtingas dalykas. Dėkui, žinoma, Tiesa yra tai, kad kai kuriuose šalyse pasirinkti CESL reikštų, kad e, dėl kai kurių dalykų vartotojų apsauga bus šiek tiek silpnesnė. E, vis tik nesutikčiau su ponė Pakal. E, net jeigu pirmasis ir antrasis pranešėjo e, pakeitimas e, būtų priimtas e, vis tiek CESL nuostatos Junktinėje karalystėje būtų naudingesnės vartotojai negu dabartinė e, Junktinės karalystės teisė. Aš sutinku, kad Olandijoje galbūt e, šitoje srityje tai reikštų menkesnę apsaugą, bet jeigu žiūrėsite į bendrą vaizdą, tai vartotojų apsaugos uh, lygis bet kurioje šalyje bus labai e, aukštas, lygnant su tuo, e, ką numato nacionalinė teisė. E, nemažai yra padirbėta siekiant pilnos harmonizacijos, galbūt 80 procentų praktinių problemų jau išspręsta, bet lieka dar 20 procentų ir mes politinio sutarimo dėl 20, tų 20 procentų harmonizavimo niekada nesur, nesulauksime. Galbūt e, praktikoje jūs sakysite, tai nėra tai labai svarbu, bet aš sakyčiau, kad tai yra svarbu, nes mes dažnai kalbame ne tiek apie e, tikras kliūtis prekybai, kiek apie psichologinės kliūtis. E, daug e, VMI tiesiog bijosi e, tarp valstybinių sandorių, o CESL juos paskatintų. Žinoma, jeigu priimsime CESL, tai nereiškia, kad per vieną dieną, tarsi pabėrus kažkokių magiškų trašų, tarp valstybinė priekyba suklestės. Tačiau CESL yra rimtas žingsnis tinkama linkme. Dėkui. Herzlichen Dank, Herr Staudenmeier. Dėkuoju, ponė Staudinmaier. Pabandysiu trumpai pateikti faktinės informacijos, e, kad komiteto nariai galėtų tinkamas išvadas pasidaryti. Pirmiausia, reaguojant e, į ponios Gebhardt e, klausimą ir atsakymą į jį. Iš tikrųjų, CRD svarbi dalis turėtų būti perimta į, ir, į CESL ir, ir IMKO e, mes e, visai neseniai e, konstatavome, kad didelė CRD dalis yra perkeliama į CESL. Dabar dėl CESL atsako ar galimo mm, CESL taikymo debesų kompiuterijoje. Jeigu perkate programinę įrangą ir atsisinčiate ją iš e, e, debesijas ir pradedate ją naudoti, tai tada e, CESL ta, būtų taikytina. Toliau, jeigu savo kompiuteryje jūs neturite pakankamos atminties ir kažką laikote uh, E, išorinėme e, serveryje e, ir egzistuoja tam tikras pardavimo kontraktas, tai tada CESL taip pat taikytinas. Dabar ar CESL iš tikrųjų reikalingas internetiniai prekybai, ponė Pachul, savo lentelėje bandė apžvelgti šitą situaciją, bet toli gražu ji nėra visiškai teisinga E, e, elektroninės prekybos direktyva e, sako, kad elektroninių sutarčių galimybė egzistuoja, bet nepaaiškina, kaip tai galima padaryti. Taip pat neteisinga pasakyti, kad CRD numato vengimo atvejus atsitraukimo atvejus. Taip, bet kuriuo atveju tai e, tam numatomas tik tai dviejų savaičių terminas. Iš tikrųjų egzistuoja abiejų direktyvų numatomi taisomieji veiksmai, bet jie yra labai riboti. Taip pat e, CRD e, direktyva e, reglamentuoja prieš sutartinės informacijos dalykus, bet toli gražu nenumato kompensacijos už žalą nei vartotojų e, e, teisų direktyva, nei e, kitos direktyvos taip pat nenumato atsitraukimo galimybės ir kas atsitinka po to. Iš esmės išvadoms. E, galima padaryti keletą pavyzdžių, net jeigu Cecil jūs ribosite tik tai internetinėms sutartims, vis tiek e, šis dokumentas atneša labai ženklę pridėtinę vertę. Na ir e, reaguojant į tai, ką sakė ponas Melenberg, kad harmonizavimas būtų geriausia alternatyva. Iš tikrųjų, tai būtų geriausia alternatyva ir komisija bandė E, ją pasiekti vartotojų teisų direktyvoje mes e, bandėme įrašyti e, tais, taisomosius veiksmus, bet mums nepasisekė pasiekti sutarimą ir įrašyti tai į teisės aktų. Ir man atrodo, kad CESL yra pats praktiškiausias būdas tą problemą sprendžiant. Dėkoju. Aš noriu padėkoti visiems ekspertams už jų pasisakymus. Mes tikrai atsižvelgsime į jūsų nuomonės tolesnėse mūsų konsultacijose. Klausimus tuo ir baigėme. Periname prie 14 darbo tvarkės klausimo. Pirmiausia, pasisakys kolegė Prat komisijos vardu. Ir galbūt pradėkite iš karto, kolegė Prat, kadangi mes labai mažai turime laiko. Dėkuoju, panė pirmininkė. Mes e, komisijos vardu turėtume pateikti jums e, dabartinę padėtį e, dėrybose dėl sutarties, dėl regos negalę turinčių spausdinto teksto skaityti nepajėgiančių asmenų ir e, jiems taikoma autorių teisė apribojimų bei išimčių. Priminsiu Jums, kad šios darybos e, tęsiasi jau tikrai per ilgai, ypatingai tiems, e, kurie laukia geresnės prieigos. Komisija tarybai pasiūlė dėrėtis dėl uh, saistančias sutarties. E, e, dabar ši ES valstybių narių pozicija yra jau aiški ir dabar mes galvojame, kad geriausia siekti saistančios sutarties. E, mūsų dėrybų partnerių dauguma laikosi būtent tokios pozicijos, nors kai, kurie, kai kurių pozicija nėra dar galtinai apibriešta. Vyks e, ir vyksta formalės ir neformalės diskusijos per pastaruosius mėnesius. Mes e, lapkričio mėnesį e, surengėme nemažai po pokalbių, kur pasiekta nemažai pažangos. E, Gruodžio mėnesį e, Vypo apsisprendė, kad reikia surenkti diplomatinę konferenciją, kurios tikslas būtų e, sudaryti saistančią sutartį. E, tokia konferencija numatyta birželio mėnesį Marakeše. E, o e, dabar mes turime kiek galima daugiau e, susidėrėti dėl teksto, kad galėtume su solidžiu tekstu nuvažiuoti į Marakešą siekiant, kad diplomatės konferencijos baigtis būtų sėkminga. Niekam nesinori, kad diplomatinė konferencija nepasisektų, tai būtų didelė nesėkmė. Tai turėdami galvoje grįžome į Ženevą. Uh, vasario mėnesį ir e, vėl balandžio mėnesį nuo 18 iki 20 e, važiuosime į Ženevą dėrėtis. E, tos papildomos trys dienos buvo tikrai reikalingos, nes mūsų manimų tekstas nėra pakankamai e, švarus, išvalytas, reikia daugiau sutarimo dėl atskirų straipsnių, kad galima būtų tikėtis birželio mėnesio diplomatinės konferencijos sėkmės. Mm. Taigi, e, apibendrinant, e, galima pasakyti, kad padaryta ženkli pažanga. Jeigu pažvelgsite į tekstą, jis prieinamas Vypo tinklapyje, tai dabar jau tikrai turime tekstą, kuris pradeda atrodyti kaip tikra sutartis. Turime sutarimą dėl sutarties taikymos ryties, e, dėl sutarties naudos gavėjo apibrėžimo ir e, lakryčio mėnesį dėrybose įvyko lūžis e, susitariant dėl e, tų e, subjektų, kurie e, neregiams e, turėtų pasiūlyti specialius e, knygų formatus. Tad e, e šitos nuostatos dabar e, sutarties projekte yra fiksuotos. E, per vasaro mėnesio sustikimą mes susitelkėme ties vadinamuoju įgyvendinimo paketu ir nors darybos ne visada buvo labai lengvos, kartais e, jas komplikavo problemos, kurie, kurios nieko neturi su E, regos negalę turinčių interesais. Dabar vis tik mes tą įgyvenimo paketą esame apsvarstę, padarę pažangos, numatę ten tam tikrą lankstumą, įgyvendinant e, nuostatas nacionaliniu mastu, atsižvelgti į besivystančių šalių poreikius. Visą tai dabar atspindėta tekste taip, kad galima tikėtis, kad tai bus geras kompromisas visiems. Tokia yra padėtis. Aišku, diplomatinėje konferencijoje Marakeše e, ir toliau vyks darybos, daug pažangos komisijos tenksis padaryti balandžio mėnesį, o dabar e, reikia mums baigti darbą ties tomis sutarties dalimis, e, kurios susijusios su uh, knygų regos negalę turintiems eksportą ir importą. E, eina kalba apie sutarties DE dalis. Reikia prisiminti, kad tai yra saistanti sutartis, kurią reikės įgyvendinti nacionalinėje teisėje. Mums reikia tokias sutarties, kuri suteiktų viską, kas yra reikalinga regos negalę turintiesiems, bet kaip komisaras Barnie yra pasakęs, mes nenorėtume, kad šitą sutartimi būtų naudojamasi diskusijose dėl autorių teisių. E, aš manau, kad e, tas lūžis e, pereita vasarį dėl gyvenimo paketo e, tą problemą išsprendė. Taigi mes turime galvoti apie regos negalę turinčius visame pasaulyje, ne vien tik tai Europoje, galvoti apie jų e, lygę prieigą prie tų knygų. Vėlgi komisija e, įdeda, įdeda labai daug pastangų, e, siekdama rezultato, taryba elgesi taip pat, iki birželio laiko mm, yra ribotai, bet tas spaudimas taip pat prisėda prie to, kad besidarančios šalis e, aktyviau rengiasi būsimai diplomatiniai konferencijai Marakeše. Pane Pirinkė, nežinau, ar dabar pat geriausias laikas e, leistis į smulkmenas, e, e, bet kuriuo atveju esu pasiruošusi atsakyti į klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū, ponė. Park, ponė Lichtenberger, žodis ačiū už e, tikiu. Ich muss mich jetzt kurz. Kadangi laiko nėra, tai teks kalbėti labai trumpai. Nenoriu čia per nelik didelių mandagumų dabar pasakyti, bet esminiai klausimai yra tik du. Ar susitarimas turės teigiamo poveikio ar ne? Ir tie esminiai klausimai, nuo kurių tai priklauso, yra šie. Ar yra reikalavimas silpnaregių ir aklųjų organizacijoms ieškoti kur nors informacijos. Tai yra tikrai biurokratiška, kadangi tos organizacijos nėra uh, kažkokios profesionalios organizacijos, paprastai tai yra visuomeninės, nepelno siekiančios organizacijos. Taigi žmonėms tai iš tikrųjų yra labai didelis apsunkinimas. Aš tikrai paprašyčiau nekelti tokio reikalavimo, kadangi kitu atveju mes turėsim susitarimą, bet tas susitarimas visai neduos to rezultato, kurio mes siekiame. Mes norime galų gale patenkinti tą knygų alkį, kuris egzistuoja ir neįgalus žmonės to tikrai pageidauja. Aš kalbu su labai, na, jausdama didelę tų žmonių paramą ir jų poreikį. Mes esame, mes tiesiog privalome tai padaryti šiems žmonėms. Konvencija dėl neįgaliųjų lygiateisiškumo yra taip pat mūsų uh, įpareigojantis dokumentas, nes mes jį pasirašėme ir mes turime garantuoti šiems žmonėms prieigą prie tekstų. Kitas dalykas, tai yra tai, kad knygos negali būti siunčiamos tarp valstybių. Tai irgi yra didelis neįgiamas šio dokumento aspektas kadangi mes esam teritoriškai susiskaldę, turime tą pačią knygą e, versti ir registruoti kelis kartus ir panašiai. Bet mes turime tikrai dabar žengti esminį, svarbų, matomą, aišku žingsnį tam, kad neįgalieji, regos negalę turintys žmonės galų gale galėtų naudotis literatūra. Tai turi būti rimtas ir didelis žingsnis. Mes negalime pateikti jiems tik tai keletą populiariausių bestsellerių, atitinkamų formatų, bet turime pateikti ir literatūrą tiems, kurie nori tuo domėtis profesionaliai, kuriems reikia dalykinės literatūros ir panašiai. Turime sukurti šiai žmonių grupiai tokias galimybės. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus. Jūs sakėte, vartojote tokį žodį hijack, esą, kad kažkokie žmonės neva pavagė autorių teises, bet tai visiškas absurdas. Juk tai yra oficialios organizacijos ir galime jomis pasitikėti. Na, neieškokime problemų ten, kur jų nėra. Ir užsiimkime tikromis, realiomis problemomis. O reali problema yra tokia, kad regos negalę turinti žmonės neturi prieigos prie mūsų kultūrinio paveldo, neturi prieigos prie dalykinės literatūros ir tai yra problema. Todėl prašau jūsų, kaip ES vardu veikiančios dėrybininkės, nekalbėti apie apribojimus kurie galbūt rezultate pateiks mums ir neblogai suformuoluotą sutartį, kurios mes negalėsime taikyti, nes žmonėms ji nepadės, nes žmonės taip negaus daug, daugiau ir didesnių galimybių skaityti literatūros. Ir jeigu reikės tikrai privalomai ieškoti to paties palankiausio ekonomiškai sprendimo, tai galbūt tas sprendimas bus surastas tik kur nors kokioje Gambijoje ar dar kažkur. Tai yra visiškai neįmanoma toms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios neturės tam nei lėšų, nei galimybių. Taigi dabar atsižvelgime galų gale į tai, ką esame įsipareigoję padaryti, tai yra sulyginti žmonių turinčių regos negalę teisės su visų kitų žmonių teisėmis šiuo atžvilgiu. Dėkojame kolegiai Tan, Kolega Berlinger, prašau. Kolegė Tain. Taip, aš pritariu kolegė Lichtenberger. Aš pernai dalyvavau Berlyne e, Brailių festivalyje ir išklausiau visas problemas, kurios susijusios su šiuo dokumentu. Ir tikrai yra baimė, kad taip galima būtų e, pažeisti autorių teisės, bet man atrodo, šita baimė yra visiškai nepagrįsta. Pažiūrėkite, kaip viskas vyksta. Netgi tokiuose didelėse valstybėse nėra tiek daug žmonių, kurie to užsijama. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie sėdi vieni namuose, jiems kažkas atsiunčia kasetes ar kitas medžiagas. Yra labai mažai kokiu nors bibliotekų ar kokiu nors centrų, į kuriuos galima nuvykti ir gauti tos literatūros. Iš esmės, tai yra labai individualizuotas procesas Ir tikrai nėra taip, kad kažkoks anonimas e, sąmoningai kenkia. Visi šios sistemos dalyviai yra žinomi, juos labai lengva identifikuoti. Tai nėra taip, kai tai nėra tas pats, kai anonimiškai, nelegaliai yra dauginami kažkokie dokumentai ir platinami. Nes aš kaip suprantu, tai ir yra ta pagrindinė baimė. Bet uh, čia visai ne ta situacija, tarsi bijomasi, kad žmonės, kurie turi regos negalę ir sėdi namuose, gavę tą literatūrą, pradės ją platinti, bet tai visiškai nesąmonė. Reikia skirti tam pakankamai lėšų, atlikti tą digitalizavimą, skaitmeninimą. Sakykime, yra daug kasečių, jos visiškai nesuskaitmenintos ir platinamos e, tokia technika, kuri buvo paplitusi prieš 30 metų. Sakykime, didieji klasikai, Šekspyras, Gėtė ir taip toliau turi būti išversti į atitinkamą formatą. Ir tikrai užtruks metų metus, kol žmonės gaus prieigą prie, tų, prie tos literatūros. Mes dabar kalbam apie bestsellerius, bet įsivaizduokit, kiek užtruks tokį bestsellerį išversti jis pasirodys atitinkamų formatų, įskaitomų tiem žmonėm formatų, tik tai gal po kokių dešimties metų ir apskritai nebus prasmės jau tą bestsellerį skaityti, jeigu jisai susijęs su kažkokiais aktualiais politiniais įvykiais ir panašiai. Taigi, čia reikia imtis ryštingų veiksmų, kad žmonės, kurie nuolat patiria nepatogumus, nenukentėtų dar labiau dėl mūsų ginčių, dėl mūsų uh, tampimuosi pirmin atgal. Ačiū. Dėkojame. Toliau kalbės kolega Berlinger. Dėkoju, pirmininkė. Mano pasisakymas bus gana trumpas. Šiandienos politinis klausimas yra toks. ES ir ES komisija gana ilgai naudojosi tarptautinėmis dėrybomis, jas stabdydama iš tikrųjų. Ir reikia tą pripažinti, kad mūsų politika buvo kliūtimi susitarti. Dabar ji pradėjo keistis. Ir dabar noriu pabrėžti, kad būtina Europos Sąjungai dabar uh, atsižvelgti į pagrindinį klausimą, į tų žmonių teisės. Mes saugome socialinės žmonių teisės. Bet pasaulyje yra regionų, kurio, kuriuose tai yra gal vienas procentas visų knygų pateikiama tokiu formatu, kad galėtų skaityti ir regos negalę turintys žmonės. Gerai, kad dabar viskas pradėjo keistis, bet Ar to pakanka? Jeigu dėrybos būtų sėkmingos, tai galbūt padėtis ir pasikeistų, bet mes net nekalbam apie kažkokias autorių teisės, mes kalbam apie regos negalent turinčių žmonių teisę skaityti. Aš manau, kad apie autorių teisės čia apskritai nereikėtų kalbėti. Noriu paprašyti komisijos ir pasistengti sumažinti biurokratinės kliūtis iki minimumo, kad regos negalę turintiems žmonėms nebūtų daromos kliūtis skaityti. Šiaip žmogus gali įveikti biurokratinės kliūtis, tačiau regos negalę turintys žmonės susiduria su neįveikiamu uždaviniu. Ir parlamentas pasitarnautų žmonėms labai smarkiai, jeigu sugebėtų padaryti čia bent keletą nuolaidų tiems žmonėms. Visuomet tam priešinosi ir komisija, ir taryba. Dabar situacija šiek tiek pasikeitus, bet parlamentas galėtų dabar užduoti, pavyzdžiui, ir klausimą tą temą. Šis klausimas būtų Galbūt tai padėtų išspręsti tą klausimą. Na, o dabar pirmininkas teikia žodį kolegai Prat. Ačiū pirmininkai, ačiū už įvairias mintis ir pastabas. Norėčiau pradėti nuo pono Berlingver minties. Komisija tikrai nėra prieš sutartį, niekuomet tokios pozicijos nesilaikė. Komisija derasi ne savo paties, bet visos ES vardu gausi valstybių narių įgaliojimus. Ta reikia aiškiai suvokti šiame parlamente. Taip pat akivaizdu, kad mm, valstybė suteikė komisiją tinkamus darbinius įgaliojimus, dėl to pasakėme pažangos per pastarosius metus. Taip pat pritariu minčiai, kurią išsakė pūnė Lichtenberger kalbėdama apie tai, kad e, tai galbūt geriausias būdas yra mums prisistatyti, e, e, parduoti daugiau knygų, tačiau taip pat tai yra ir galimybė užtikrinti prieigą prie švietimo, sudarant galimybę skaityti knygas mokyklose, universitetuose, regos negalės turintiems asmenims. <clears throat> galbūt e, e, galimybė skaityti paskutinę Hario Poterio knygą nebūtų pats geriausias pavyzdys, tačiau e, skaityti dalykinę literatūrą, manau, būtų tikrai naudinga. Mes pasistengsime, kad sutarties nuostatos veiktų kuo veiksmingiau. Mes nesieksime didinti biurokratijos mastą, tačiau ši sutartis, jos nuostatos sudarys galimybės tarp valstybinių mastų keistis knygomis ir e, e, pradės e, tinkamai veikti veiksminga sistema, nes dabar neturime užtikrinę pakankamo tokių mainų masto ir nevyriausybinės kitos organizacijos neturi tinkamų sąlygų tą mastą užtikrinti. Kalbant apie tas diskusijas e, dėl e, regos negalę turinčių asmenų e, dalyvaujančių piratavime, manau, kad tos diskusijos galbūt nėra pačio, pačios tinkamiausios, tačiau mes stebime padėtį Jei pamenate, pastarį kartą lankėmės komitete ir pristatėme kitas tarptautinės dėrybas dėl sutarties, mm, dėl atlikėjams taikomos sutarties, dėrybos dėl šios sutarties truko dešimt metų ir mes siekiamės, kad, siekiame, kad daugiau nei šimtas šalių dabar Marakeše e, susitartų. Tai reiškia, kad mūsų laukia iš tiesų dar labai daug sunkaus darbo. Pone Lichtenberger, vieną minutę jums teiksime, nes reikia balsuoti. Konkrečiai noriu papildomą klausimą užduoti. Ar jūs ginate e, tuos abu mano minėtus e, klausimus, ar norite, kad būtų įtraukti šie punktai į E, sutarties turinį ir ar atitinkamos valstybės narės pritarė šiems pasiūlymams taip arba ne. Parlamentas tą turi aiškiai žinoti, siekdamas apsaugoti smenų su regos negali teises. Trumpas atsakymas. Ačiū pirmininkė. Jei tinkamai supratau vertimą, mes siekiame tokios sutarties, kurią įgyvendinus būtų galima pasiekti apčiuopimų rezultatų. Aš, mes nenorime, kad tas sutartis būtų biurokratinė. Aš tikrai matau, kad jūs tačiau esate nepatenkinti mano atsakymu. Neturėsite ramybės, kol neatsakysite visapuškai mano klausimus, sako ponė Lichtenberger. Pirmininkė, aš tikrai nevengiu atsakymą į klausimus. Jeigu pana Lichtenberger nori man asmeniškai tą klausimą užduoti ar anglų kalbą, tai aš esu pasirengusi pasilikti tiek, kiek reikia tam, kad pana Lichtenberger gautų atsakymą. Pirmininkė, tačiau atrodo, kad šios problemos neįspręsime, nes dabar mūsų laukia balsavimas, o diskusijos šio klausimu dar tęsiasi. Manau, kad galbūt višaliais pagrindais būtų galima gauti atsakymus ir rūpmus klausimus. Taigi 16 ir 17 darbo tvarkės klausimai e, yra nukeliami dabar. Perkime prie 19 klausimo. Tai yra mano pranešimas dėl e, įmonių perimimo direktyvos. E, įmonių valdymo perimo direktyvos klausimas ir aš manau, kad galima balsuoti kartu dėl visų pakeitimų, jeigu niekas neprieštarauja, taigi tą ir darykime elektroniniu būdu, kas už šio pranešimo pakeitimus prašau kelti rankas elektroniniu būdu, sako pirmininkas. Pone Kasteks neturi balsavimo kortelės, taigi tie, kurie neturi balsavimo kortelių, praneš mums, kaip e, jie balsuoja, o tie, kurie turi kortelės, prašau spausti balsavimo mygtukus. Visi tie, kurie ir už, ir prieš balsuoja, kaip įprasta. 18 dalyvaujančių, 18 balsavusių, 18 už. Ponikas tekstai pat balsuoja už, taigi 19 už, vienbalsiai pritarta, visiems nuoširdžiai dėkoju. Kitas uh, klausimas ir 20 panos galo pranešimas, jis sudėtingesnis, manau, kad dėl visų pakeitimų kartu balsuoti negalėsime. Deja. Taigi, ponė galo prašau žodžio, prašau. Galime balsuoti? Gerai. Šimtasis pakeitimas, kas už, prieš Pritarta. 21 pakeitimas kas už, prieš. Taip pat pritarta. 101 kas už, prieš. Pritarta. 102 kas už, prieš. Pritarta 103 kas už, prieš. Pritarta 104 už, prieš Atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, pritarta. Antras kompromisas, kas už, prieš, pritarta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, taip pat pritarta. 112, kas už prieš pritarta 113 už, prieš pritarta 114 kas už, prieš atmesta 115 kas už, prieš atrodo ta parti dauguma. Ar 114 ir 15 identiški? kas nors galėtų paaiškinti, nes skirtingi, tuomet balsuojame dėl 115, rezultatas buvo neaiškus, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Taigi tiek tie, kurie už, tiek tie, kurie prieš balsuoja, spauskite mygtukus. kurie dar nespėjo nubalsuoti. 16 už 16 prieš, atmesta 116 kas už, prieš, atmesta 117 už, prieš, pritarta ketvirtas kompromisas už, prieš, pritarta 124 už, prieš, Pritarta 123 už, prieš. Pritarta 125 už, prieš. Pritarta 126 už, prieš. Atmesta 127 už, prieš. Pritarta 129 už, prieš pritarta, penktas kompromisas už, prieš pritarta, 133 už, prieš atmestas, 134 už, prieš atmestą, 24 už, prieš pritarta, 135 už, prieš atmesta, 136 už, prieš atmestas 137 ir 24 identiški, mes jau dėl 24 balsavome, taigi balsuoti nereikia. 138, kas už, prieš, atmestas 139 už, prieš, pritartas 140 už, prieš atmestas 141 už, prieš atmestas 142 už, prieš atmestas 143 už, prieš atmestas 144 už, prieš pritartas 25 už, prieš Taip pat pritarta 145 už. Reikia balsuoti, nes jis identiškas 146, kas už. Prieš atmestas 147 už. Prieš taip pat atmestas 148 už. Prieš pritarta 149 už. Prieš atmesta 150 už, prieš pasitikrinkime dėl 150 elektroninių būdų. Dvylika už 10 prieš, 2 susilaikė pritarta, 151 už, prieš atmesta 152 už prieš e, identiškas, nereikia balsuoti dėl 153, tačiau balsuoti reikia, nes tai techninio pobūdžio pakeitimas, kas už 153, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 153. 15 už, 8 prieš, balsavimo rezultatas aiškus, 154 už, prieš atmesta, 155 už, prieš atmesta, 26 už, prieš pritarta, 27 už, prieš pritarta, 156 už, prieš pritarta 157 už, prieš pritarta 158 ir 9 identiški už, prieš pritarta 160 už, prieš tikrinamės dėl 160. Dar vieną balsą trūksta. 20 už 4 prieš, nei vienas nesilaikė, pritarta. 161 už, prieš, pritarta 162 už, prieš. Tikrinamės dėl 162. Vienuolika už 13 prieš atmestą. 163 už. Prieš. Taip pat tikrinamės dėl 163. 12 už 12 prieš atmestą. 164 už. Prieš Sakyčiau, kad pritarta, tačiau vis tiek pasitikrinkime, nes ne visi kelia rankas. Penkiolika už, devyni prieš pritarta. 165 kas už, prieš pritarta 166 kas už, prieš pritarta 167 už, prieš atmesta 28 už, prieš pritarta 168 už, prieš atmesta 169 už, prieš atmesta 170 už, prieš pritarta 171 už, prieš pritarta 29 už, prieš pritarta 30 už prieš pritarta 172 už, prieš, sakyčiau, pritarta, bet pasitikrinkime. Keturiolika už dešimt prieš pritarta, 173 už, prieš pritarta, 174 už, prieš pritarta atmesta. 175 už, prieš, atmesta. 31 už, prieš. Reikia pasitikrinti dėl, šimt, dėl 31. Balsuoti pradame. Dar vieno balso trūksta. Ar visi balsavote? 12 už 12 prieš atmestą. 176 e, už prieš atmestą. 177 už prieš tikrinamės. 14 už 10 prieš pritarta, 178 ir 79 identiški, kas už, prieš pritarta, 32 už, prieš pritarta, 33 už, prieš pritarta, 180 už, prieš, sakyčiau, atmesta, bet pasitikrinkime. 12 už 12 prieš e, vis tiek atmesta. 181 už prieš atmesta. 182 už prieš tikrinamės. Atrodo, vėl bus 12 už 12 prieš, neaišku, koks yra balsavimo rezultatas, 12 už 11 prieš, pritarta, 183 kas už, prieš, Pritartas 184 už. Prieš atmestas 185 už. Prieš atmestą 100 ar galbūt dar kartą kartuojame dėl 185 elektronų būdų balsavimo. Šie pakeitimai identiški, keista, nes dėl vienas pažymėtas minuso, kitas pliuso ženklų, tai kaip jie gali būti identiški. 15 už 9 prieš. Pritarta. Jeigu iš tiesų yra identiški, tai iš tiesų reikėtų užskaityti tik pirmąjį balsavimą, tik noriu paklausti pranešėjos, ar jie iš tiesų yra identiški, tačiau pranešėjai sako, kad jie nėra identiški, taigi viską paliekama taip, kaip yra. 185 patvirtina, 186 kas už, prieš. 187 kas už, prieš atmestą. 188 už, prieš pritarta. 129 už, prieš atmestas. 190 už, prieš atmestas. 191 už <clears throat> Nepamiršau dar 190 praleido, sako pirmininkas, tai atsiprašau, tačiau sekretariatas sako, kad jau buvo dėl jo balsuota. Dabar 121, kas už prieš atmestą. 28 kompromisas, kas už prieš tikrinamės dėl 28 kompromiso. Ne 24 balsavo, tiesiog neįtikėtina 18 už 5 prieš pritartą. 34. Ne, ne, ne. Nereikia balsuoti 194 dabar, kas už, prieš atmestą, 195 už, prieš atmestą, 196 už prieš atmestas 197 už, prieš atmestas 198 už, prieš atmestas 199 už, prieš atmestas 200 už, prieš tikrinamės 12 už 12 prieš atmestą, 201 Makartį, kas už prieš pritarta, šeštasis kompromisas, kas už prieš pritarta, 205 Tayloro, kas už prieš pritarta, 206 kas už prieš pritarta, 207 kas už prieš pritarta. 208 kas už, prieš atmesta 209 kas už, prieš pritarta 214 dabar kas už, prieš reikia pasitikrinti dėl 214 pradedame balsuoti. 12 už 12 prieš atmestą. 215 kas už prieš atmestą. 216 kas už prieš pritarta. 217 kas už prieš atmestą. 218 kas už prieš atmestą. 7 kompromisas kas už prieš pritarta, aštuntas kompromisas, kas už, prieš pritarta, 230, kas už, prieš atmestam, 231 už, prieš atmestą 231 dar kartą, kas už, prieš atmestą vienreikšmiškai. 232. Na, nereikia daugiau, 233. Kas už, prieš. Pritarta 234. Už, prieš. Atmesta. 235 už prieš atmestą 236, kas už prieš pritarta, 237 už prieš pritarta, 238 už prieš atmestą, 37 už prieš pritarta, 38 už prieš pritarta, 239 už Pirmininkas atsiprašo, 239, kas už, kas prieš. Atmesta 240 už, prieš. Atmesta 241 už, prieš pritarta 242 už, prieš. Pasitikrinkime dėl 242. Vėl trūksta dviejų balsų. Ir visi paspaudėte <clears throat> balsavimo mygtukus. 19 už 5 prieš pritartą. Dėl kurio pakeitimo balsavimo dėl 242. Dabar 243. Kas už? Prieš pritarta 244 už, prieš, pritarta 245 už, prieš, atmesta 246 už, prieš, pritarta 9 kompromisas už, prieš, pritarta 40 249 ir 150 už, prieš, pritarta 41, e, kas už prieš susilaiko pritarta, 254 už prieš susilaiko pritarta, 253 už prieš atmesta, 255 už prieš atmesta, 256 už prieš Pasitikrinkime dėl 256. Devyni už, 15 prieš atmestą, 257 už, prieš tikrinamės dėl 257. 19 už 5 prieš. Pritarta 258 už, prieš, atmesta, 259 už, prieš, atmesta, 260 už, prieš, atmesta, 261 už, prieš, atmesta, 262 už, prieš, atmesta, 263 už, prieš, atmesta 264 už, prieš atmesta 265 už, prieš pritarta 10 kompromisas už, prieš pritarta 268 už, prieš pritarta 11 kompromisas už, prieš pritarta 275 už, prieš

pritarta, 281 už, prieš pritarta, 282 už, prieš pritarta, 12 kompromisas už, prieš pritarta, 288 už, prieš pritarta, 189 už, prieš pritarta, 290 už, prieš atmestą, 291 už, prieš atmestą 292 už, prieš atmestą 293 už, prieš pritartą 294 už, prieš atmestą 295 už, prieš atmestą 296 už, prieš atmestą 297 už, prieš atmestą atmesta, 228 už, prieš atmesta, 49 už, prieš tikrinamis. Penkiolika už devyni prieš pritarta, penkisdešimtas už prieš pritarta, du šimtai dešimt devintas už prieš pritarta 300 už, prieš pritarta 51 už, prieš pritarta 52 už, prieš pritarta. Ar reikia balsuoti dėl 301? Ne. 302 kas už, prieš atmesta 303 kas už, prieš pritarta, 304 kas už, prieš atmesta, 305 už, prieš atmesta, 307 už, prieš atmesta, 13 kompromisas už, prieš pritarta, 312 už, prieš prieš atmestas 313 tai už, prieš pritarta 314 už, pritarta 315 už, prieš pasitikrinkime dėl 315. Dešimt už keturiolika prieš atmesta 316. Už prieš tiksliamės dėl 316. <clears throat> Dar trūksta vieno balso. Kolega Rapka. Ar balsavote? Dar ne. 14 už 10 prieš pritarta. 317 už prieš. Taip pat reikia pastikrinti dėl 317. 14 už 10 prieš pritarta, 318 kas už, prieš pritarta, 319 už, prieš, pritarta. 320 už, prieš, atmesta. 321 už, prieš, pritarta. 322 už, prieš, pritarta. 323 už, prieš, atmesta. 324 už, prieš, atmesta. 305 už, prieš pritarta 326 už, prieš pasitikrinkime dėl 326. Dvylika už dvylika prieš atmesta 327 už prieš pritarta 328 už prieš atmesta 329 už prieš atmesta, 330 už prieš pritarta, 300, tiksliau 503 už prieš pritarta, 331 už prieš pritarta, 332 už prieš atmesta, 54 už prieš pritarta, 333 už prieš pritarta, 55 už prieš pritarta pritarta 334 už, prieš, pritarta 335 už, prieš, atmesta 336 už, prieš, atmesta 337 už, prieš, atmesta 338 už, prieš, atmesta 339 už, prieš, atmesta 56 už, prieš pritarta, 340 už, prieš atmesta, 341 už, prieš pritarta, 342 už, prieš pritarta, 343 už, prieš atmesta, 344 už, prieš pritarta, 345 už, prieš atmesta, 346 už, prieš atmesta 347 už, prieš, atmesta 348 už, prieš, atmesta 349 už, prieš, atmesta 350 už, prieš, pritarta 351 už, prieš, pritarta 352 už, prieš, pritarta 353 už, prieš pritarta 354, už prieš pritarta 355, už prieš pritarta 356, už prieš pritarta 357, už prieš pritarta. Dabar balsuosime dėl kelių pakeitimų kartu nuo 358 iki 365 už prieš pritartą, 14 kompromisas už prieš pritarta 15 15 <clears throat> kompromisas, kas už, prieš pritarta 368 už, prieš pritarta 369 už, prieš pritarta 370 už, prieš pritarta 371 už, prieš pritarta 372 už, prieš atmesta 373 už, prieš atmesta 374 už, prieš atmestą 375 už, prieš atmestą 336 už, prieš atmestą 59 už, prieš pritartą 377 už, prieš atmestą 358 už, prieš atmestą 379 už, prieš atmestą 60 už, prieš pritarta 380 už, prieš pritarta 381 už, prieš pritarta 382 už, prieš pritarta 383 už, prieš atmesta 16 kompromisas, kas už, prieš pritarta 387 už, prieš atmesta 388 už, prieš pritarta 389 už prieš atmestą, 390 už prieš atmestą, 391 už prieš pritarta, 61 už prieš pritarta, 392 už prieš pritarta, 393 už prieš atmestą, 394 už prieš atmestą, 395 už prieš pritarta 396 už, prieš pritarta 397 atkrinta, 398 už, prieš pasitikrinkime dėl 398. Vienas už, 23 prieš. 399 už prieš atmestą 400, kas už prieš atmestą 401, už prieš pritarta 402, už prieš atmestą 403, už prieš atmestą 17 kompromisas, už prieš pritarta 18 kompromisas, už prieš atmestą Pritarta 63 už, prieš. Pritarta 410 už, prieš. Atmesta 411 už, prieš. Atmesta 412 už, prieš. Pritarta. Ne, tikrinkimės dėl 412. Balsavimo rezultatas nevisiškai aiškus. 15 už 9 prieš pritartą. 413 už prieš neaiškus rezultatas, tai patikrinamas dėl 413. Keturiolika už dešimt prieš pritarta, devynioliktas kompromisas, tas už prieš Taip pat neaišku, tikrinamės dėl 19 kompromiso elektroniniu būdu. Trūksta dar vieno balso. 16 už 7 prieš pritartą. 433 Vikstrom pakeitimas už prieš pritartą. 435, daugiau balsuoti nereikia. 434, kas už, prieš pritarta, 436 už, prieš pritarta, 437 už, prieš pritarta, 438 ir 39 identiški, kas už, prieš pritarta, 440 už prieš pritarta, 441 už, prieš atmesta, 442 už, prieš pritarta, 443 už, prieš pritarta, 27 kompromisas už, prieš pritarta, 445 atsimtas, 446 už, prieš pritarta, tiksliau tikrinamės dėl 446. 14 už 9 prieš pritartis. 447 už prieš pritartą, 26 kompromisų už prieš pritartą, 449 už prieš pritartą, 450 už prieš atmesta, 451 už prieš tikrinamės. 19 už 5 prieš pritarta, 68 už prieš pritarta, 69 už prieš pritarta, 70 už prieš pritarta, 71 už prieš pritarta, 72 už prieš pritarta, 73 už prieš pritarta, pirmas už prieš pritarta, antras už prieš pritarta 20 kompromisas už prieš pritarta 21 kompromisas už prieš pritarta 78 už prieš atmesta 79 už prieš atmesta 80 už prieš pritarta 81 už prieš atmesta 5 už prieš pritarta, 82 už, prieš pritarta, 22 kompromisas už, prieš pritarta, 23 <clears throat> kompromisas už, prieš pritarta. 85 už, prieš pritarta, 8 už, prieš pritarta, 86 už, prieš atmestą, 80, 24 kompromisus už prieš. Pasitikrinkime dėl 24 kompromiso. Galbūt pritarta, tačiau neaišku. 15 už 7 prieš pritarta. Devintas kompromisas, kas už, prieš. Dar kartą devintas, už, prieš, sakyčiau, pritarta. Dešimtas, už, prieš pritarta. 25 kompromisas už prieš pritarta. 12 už prieš pritarta. 29 už prieš pritarta. 23 <clears throat> už prieš atmesta. 13 už prieš pritarta. 24 už prieš atmesta. 14 už, prieš pritarta, 25 už, prieš pritarta, 15 už, prieš pritarta, 16 už, prieš pritarta, 26 už, prieš pritarta. 97 už prieš, pritarta 17 už prieš, pritarta 28 už prieš, pritarta aš. 19. Kas už? Prieš. Tikrinamės dėl 19 pakeitimo. A, dėl 29 kompromiso dar nebalsavome. Atsiprašo pirmininkas, 29 kompromisas. Kas už 29? Prieš. Pritarta dabar, balsuojame dėl 19, kas už, prieš. Pritarta 20, kas už, prieš. Pritarta projektą. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto, viso nuomonės projektus pakeitimais elektroniniu būdu. 14 už 6 prieš 4 susilaikęs sveikiname pranešėją. Ich würde Frau Kollegin Regner bitten, dass sie die nächste Abstimmung. Prašau kolegės Regner e, pirmininkauti per kitą balsavimą, kad mano balsas galėtų palsėti.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 Prašau nusišypsoti, vis tiek balsuojame, nusišypsojote jūs ar ne. 21 pakeitimas, kas už, kas prie, 22 atsiprašau, kas už. Pakelkite rankas, visi jau pavargė, bet aš negaliu tiksliai matyti, kas už, kas prieš, priimta. 23 kas už, kas prieš, priimta. 24 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, patikrinkime. Atmesta 12 ir 12. 25. Kas už? Jis identiškas 130 pakeitimui. Kas už? Kas prieš? Atmesta 26. Atsiprašau, priimtas. 26. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 131 Žinoma, priimta, atsiprašau, 26 buvo priimtas. Dvidešimt šeštai tada patikrinkime, nes kilo neiškumų. Trūksta vieno balso. balsavo 23, 11 už, 12 prieš, taigi atmesta. Tokiu būdu balsuojame šimt, dėl 131. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 132. Kas už? Prieš? Atmesta. 27. Kas už? Prieš? Patikrinkime. Penkiolika už, aštuoni prieš, priimta, dvidešimt aštuntas kas už, prieš. Neaišku, teks patikrinti elektroniškai. 12 už, 11 prieš priimta. Kitas pakeitimas 135, kas už. Šimtas trisdešimt penktas, sako mano sąrašas, kas už, kas prieš, atmesta. Trisdešimtasis pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta neaišku, tuomet patikrinkime elektroniškai. Vienuolika už, dvylika prieš atmesta. 31 pranešė pakeitimas. Kas už, kas prieš atmesta. Apgailę stauju, bet suprantu, kad kai kurie iš jūsų tiesiog nepakelia rankų, todėl dėl, šim, todėl dėl 31 pakeitimo dabar balsuosime elektroniškai. Vienuolika už ir vienuolika prieš, vienas susilaikė, taigi atmesta. 136. Kas už, kas prieš. Vėlgi patikrinkime elektroniškai. 10 už, 13 prieš atmesta. 32 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš priimta. 33 kas už, kas prieš priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Antrasis, kas už, kas prieš, priimta. 143 ir 144 identiški, kas už, kas prieš, atmesta 36 pranešė pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta 37 kas už, kas prieš, priimta 145 kas už, kas prieš, priimta trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta 39 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 40 kas už, kas prieš, priimta. 41 kas už, kas prieš, priimta. 42 kas už, kas prieš, Patikrinkime elektroniškai. Vienuolika už dvylika prieš atmestą. Toliau 150, identiškas 151, kas už, kas prieš atmestą. 43, kas už, kas prieš priimta. 152, kas už, kas prieš, priimta. 153, kas už. Na, 44 toliau pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. balsavote, 14 už, 9 prieš, taigi priimta. Toliau 45, kas už, kas prieš, atmesta. 46. Gerai, patikrinkime, jeigu pageidaujate, taigi 45 pakeitimas, balsuojame elektroniškai, prašau. 14 už, 9 prieš. Priimta. 46 kas už, kas prieš. Priimta. 47 kas už, kas prieš. Patikrinkime. Trylika už, devyni prieš priimta. 154. Atsiprašau, suklydau. 50 pakeitimas, kas už. Aiškiai pakelkite rankas. Kas prieš. Priimta. 51, kas už, kas prieš. Priimta. 157, identiškas 158, kas už, kas prieš Atmesta. 52. Kas už? Kas prieš? Priimta. 53. Kas už? Kas prieš? Sulaikė priimta. 54. Pranešėjo. Pasiūlytas išbraukimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 55. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime elektroniškai. 11 už, 12 prieš, taigi atmesta. Toliau balsuojame dėl 159 pakeitimo. Kas? 159. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 161. Kas už? Ar jie identiški? Ne, neidentiški. Tuomet balsuojame dėl 161. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. Dešimt už, šešiolika prieš, taigi atmesta. 165 ir 166 identiški kas už. Suklydau, atsiprašau, 160 ir 162 identiški pakeitimai. Kas už, kas prieš, atmesta. 63, 64, kas už, kas prieš, atmesta. 165 identiškas ir 166, kas už, kas prieš, atmesta. 56, kas už, kas prieš, patikrinkime elektroniškai. Vienuolika už, dvylika prieš, atmesta. 167, kas už, kas prieš, atmesta. 68 kas už, kas prieš, priimta. 169 kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtasis kompromisas kas už, kas prieš, priimta. 172 ir 123 kartu kas už, prieš, atmesta. 58 kas už, prieš, priimta. 59 kas už, prieš, priimta. 60 kas už, kas prieš, priimta. 61 kas už, prieš, priimta. 62 kas už, prieš, priimta. 174 kas už, prieš, priimta. 63 kas už, prieš, priimta. 64 už, prieš, priimta priimta, 65 už, prieš, priimta, 66 už, prieš, priimta, 67 atsiimtas, 175, kas už, kas prieš, priimta, 68, kas už, prieš, prašau aiškiai pakelti rankas, 68 pakeitimas, kas už, prieš, priimta, priimta. 176 kas už, prieš atmesta. 177 kas atkrenta, 178 kas už, prieš atmesta. 69 kas už, prieš priimta. 70 kas už, kas prieš priimta. 71 kas už, kas prieš patikrinkime. 10 už 12 prieš atmesta. 179 kas už prieš patikrinkime. Šimtas septyniasdešimt devintas priimtas, dvylika už 11 prieš. 180 kas už, kas prieš, atmesta 181 kas už, kas prieš, atmesta 72 dvi dalys. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už, kas prieš, atmesta antroji dalis, kas už, prieš, priimta. 73 išbraukimas, kas už, prie, prieš priimta 182 ir 83 identiški kas už, kas prieš atmesta. 184 kas už, prieš, atmesta. 74 kas už, prieš. Patikrinkime. Berots atmesta, bet nėra visiškai aišku. 11 už 12 prieš atmesta. 75 kas už, kas prieš. Aš vėl nematau jūsų rankų, prašau aiškiai pakelti rankas. Kas pasisako už 75-ąjį? Kas prieš? Teks patikrinti elektroniškai, vėl nėra aišku. Aš 15 už, 8 prieš, priimta. 76 kas už, kas prieš, priimta. 77 kas už, kas prieš, patikrinkime. Atrodo, kad ir vėl trūksta vieno balso. 10 už 12 prieš atmesta. 78 kas už, kas prieš atmesta. 79 kas už, kas prieš. Patikrinkime. Vienuolika už, dvylika prieš atmesta. 185 kas už kas prieš, priimta. 186, kas už, kas prieš, atmesta. 81, kas už, kas prieš, patikrinkime. Panašu, kad atmesta, bet nėra visiškai aišku 11 už, 12 prieš, atmeta. 82, kas už, kas prieš, atmesta. Taip. 83, kas už, kas prieš, patikrinkime. Vienuolika už 12 prieš atmesta. Toliau 84 kas už, kas prieš priimta. 85 kas už, kas prieš, priimta. 86 kas už, kas prieš, priimta. 87 kas už, kas prieš, priimta. 88 kas už, prieš, priimta. 187 kas už, kas prieš, priimta. 188 kas už, kas prieš, atmesta. 89 kas už, prieš, priimta. 90 kas už, kas prieš, atmesta. 91 kas už, kas prieš, priimta. 189 kas už. Patikrinkime. Thank you. 14 prieš, taigi atmesta. 92 kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. Prašau aiškiai pakelti rankas, nes čia labai neaiškus tie alijansai. 13 už, 10 prieš priimta. 190 kas už, kas prieš atmesta. 93. Kas už, kas prieš, priimta. 191. Kas už, kas prieš, atmesta. 94. Kas už, kas prieš, priimta. 95. Priimta. 96. Kas už, kas prieš, priimta. 97. Kas už, priimta. 98 kas už, kas prieš, priimta. 99 kas už, kas prieš, priimta. Šimtasis kas už, kas prieš, priimta. 192, 93 identiški kas už, kas prieš, atmesta. 101 kas už, kas prieš, priimta. Penktasis kompromisas kas už, kas prieš, priimta. 104 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 103 kas už, Taigi 103 pakeitimas, tai parašyta, kas už, kas prieš, priimta. 105, kas už, kas prieš ir patikrinkime. Berots atmesta, bet nėra visiškai aišku. Priimta. Dar kartą prašau labai aiškiai kelti rankas. 106. Kas už, kas prieš, priimta. Du šimtasis kas už, kas prieš, atmesta. Šimtas septintas kas už, kas prieš, priimta. Šimtas aštuntas kas už, kas prieš, priimta. Šimtas devintas kas už, kas prieš, priimta. Šimtas dešimtas kas už, kas prieš, patikrinkime. 11 už, 12 prieš, 2 susilaikė priimta. Šimtas vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Dar kartą teks patikrinti, kadangi jūs labai neaiškiai keliate rankas. Vienas neapsisprendęs. 13 už, 10 prieš. Priimta. 112. Kas už, kas prieš. Atmesta. 113. Kas už, kas prieš. Patikrinkime. Dešimt už, trylika prieš atmesta. 201 kas už, kas prieš, atmesta 202 kas už, kas prieš, atmesta 114 kas už, kas prieš, priimta 115 kas už, kas prieš, patikrinkime. 11 už, 11 prieš atmesta, 203 kas už, kas prieš atmesta, 204 kas už, kas prieš priimta, 116 kas už, kas prieš atmesta, 117 kas už, kas prieš atmesta, 118 kas už, kas prieš, patikrinkime. 16 už, 7 prieš, taigi aiškiai priimta. Paprašysiu jūsų dar kartą ir toliau aktyviai kelti rankas, nors suprantu, kad esate pavargę. 119 kas už, kas prieš, atmesta 120 kas už, kas prieš, atmesta 205 kas už, kas prieš, priimta. 121 kas už, kas prieš. Patikrinkime. Priimta. 122 kas už, kas prieš. Priimta. 123 kas už, kas prieš. Priimta. 124 kas už, kas prieš, priimta. 125 kas už, kas prieš, priimta. 126 kas už, kas prieš, priimta. 127 kas už, kas prieš, priimta. 128 kas už, kas prieš, patikrinkime. 11 už, 12 prieš, atmesta 129 kas už, kas prieš, priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, patikrinkime. Priimta. Antrasis, kas už, kas prieš, atmesta. Kas trečiasis, kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, patikrinkime. Kadangi visuomet yra tik vieno balso skirtumas, reikia patikrinti 12 už 11 prieš. Taigi priimta. Penktasis, kas už, kas prieš, Šeštasis, kas už, kas prieš, priimtas. Septintasis, kas už, kas prieš, patikrinkime elektroniškai. Vienuolika už, dvylika prieš, atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, Dar kartą balsuojame elektroniškai. 11 už 12 prieš atmestą. Dešimtasis, kas už, kas prieš, priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš. Vėlgi balsuojame elektroniškai. Vienuolika už dešimt prieš priimta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš priimta. Tryliktas, kas už, kas prieš. Apgailestauju, bet teks patikrinti. Vienuolika už dvylika prieš atmesta. Keturioliktas kas už, kas prieš atmesta. Penkioliktas kas už, kas prieš elektroninis balsavimas. Atmesta. 12 balsavo prieš. 16. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad atmesta, bet teks vis tiek patikrinti. Vienuolika už, dvylika prieš atmesta. Septynioliktas kas už, kas prieš, ta pati dauguma atmesta. Aštuonioliktas kas už, kas prieš, atmesta. Vėl tas pats atmesta. 19. Kas už, kas prieš, priimta. 20. Kas už, kas prieš, atmesta. 21. Kas už, kas prieš, atmesta, bet patikrinkime. priimta. Gerai, kad patikrinome. Taigi dabar balsuojame dėl viso nuomonės projekto. Prašome balsuoti. Keturiolika už, devyni prieš priimta. Tačiau tai dar ne pabaiga. Mūsų dar laukia kitas balsavimas. Dėl draudimo tarpininkavimo pranešimo, kurį parengė mūsų pirmininkas. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 15. Kas už? Kas prieš? Priimta. 16. Kas už? kas prieš priimta. 17 kas už, kas prieš priimta. 46 Lichtenberger pakeitimas kas už, kas prieš atmesta. 19 kas už, kas prieš priimta. 20 kas už, kas prieš priimta. 21 kas už, kas prieš priimta priimta. 22 kas už, kas prieš, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. 49 kas už, kas prieš, nėra visiškai aišku, todėl vertėtų patikrinti. 12 balsų už, 11 prieš priimta. 50 kas už, kas prieš atmesta. 51 kas už, kas prieš atmesta. 52 kas už, kas prieš atmesta. 53 kas už, kas prieš atmesta. 56. Kas už, kas prieš. Atmesta. 23. 57. Kas už, kas prieš. Priimta. 58. Kas už. Atsiprašau, 59. Kas už, kas prieš. Atmesta. 24 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 25 kas už, kas prieš, patikrinkime elektroniškai. Dvylika už, vienuolika prieš, priimta. Šešisdešimtas, ne? 61. Taip. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 26 kas už, kas prieš, priimta. 62 kas už, kas prieš, priimta. 63 kas už, kas prieš, patikrinkime elektroniškai. 12 už, 11 prieš priimta. 64 kas už, kas prieš atmesta. 27 kas už, kas prieš priimta. 65 kas už, kas prieš atmesta. 66 kas už, kas prieš atmesta. 67 kas už, kas prieš atmesta. 68 kas už, kas prieš, atmesta 69, kas už, kas prieš, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, trečiasis kompromisas priimtas. Septynioliktas kompromisas atmestas. 73 kas už, kas prieš atmesta. 74 kas už, kas prieš, atmesta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš, priimta. Dvidešimt devintas identiškas su identiškas su 67-uoju. Kas už, kas prieš. Moteris 56 atsiprašau. Priimta. 77. Kas už? Tai yra, atsiprašau, 30 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Priimta. Trisdešimt pirmas, kas už, kas prieš priimta. Trisdešimt antras, kas už, kas prieš, priimta. 33 kas už, kas prieš, priimta. 81 kas už, kas prieš, atmesta. 82 kas už, kas prieš, atmesta. 80 Lichtenberger. 83 Lichtenberger kas už, prieš, atmesta. 84 už, prieš, atmesta. 85 <clears throat> už, prieš atmestas, 86 už, prieš atmestą, 87 už, prieš atmestą, 88 už, prieš pritartą. 92 pakeitimas dabar kas už, prieš atmestą, 93 kas už, pasitikrinkime, dėl 93. Dvylika už, 11 prieš pritarta, 94 už, prieš atmesta, 34 už, prieš pritarta, 5 kompromisas, kas už, prieš pritarta, 36 pakeitimas už, prieš pritarta. Pasitikrinkime. Šešiolika už, šeši prieš. Būtume galėję nesitikrinti, vienareikšmiškai pritarta. Dabar 37 pakeitimas, kas už 37 pakeitimą. Kas prieš? Pasitikrinkime. 18 už 5 prieš, prašau aiškiai kelt rankas, pritartas šimtas, šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, manau, kad pritarta, tačiau reikia pasitikrinti, nes persvara veikiausiai yra tik vieno balso. Šimtasis pakeitimas tikrinamas elektroniniu būdu. 12 už 11 prieš pritarta. 101 Lichtenberger, kas už, prieš, atmesta 102 Lichtenberger, už, prieš, peritarta, bet pasitikinkim. Dar trūksta vieno balso. 12 už 11 prieš pritarta. 103 kas už prieš atmestas 104 už, prieš pritarta 105 už, prieš pritarta 106 už, prieš atmesta 38 pakeitimas, kas už, prieš Socialdemokratai nekelia rankų, reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Šešiolika už, septyni prieš, pritarta 107 pakeitimas už, prieš atmesta 39 už, prieš atmesta. Šeštasis kompromisas už prieš pritarta. 108 pakeitimas už, prieš atmesta. 41 už, prieš atmesta. 42 už, prieš <clears throat> pasitikrinkime. 17 už 6 prieš pritarta 109 už prieš atmesta 110 už prieš atmesta pirmas pranešėjo pakeitimas už prieš pritarta antras pakeitimas už prieš pritarta trečias už prieš pritarta ketvirtas pakeitimas už prieš pritarta penktas pakeitimas už prieš pritarta, šeštas pakeitimas už, prieš pritarta, 43 ir 44 identiški, kas už, prieš atmestas, septintas, kas už, prieš pritarta, aštuntas už, prieš pritarta, devintas už, prieš. Pasitikrinkime. atmesta 11 už 12 prieš, 10 pakeitimas už, prieš, atmesta 11 pakeitimas už, prieš. Pasitikrinkime. Trūksta trijų balsų. Na. Amžinai laukti negalima. 10 už, 12 prieš. Atmesta. 12 pakeitimas kas už, prieš. Pritarta. 13 pakeitimas kas už, prieš. Pritarta. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? 22 už, 1 prieš. Sveikiname pranešėjai. dar lieka vienas balsavimas, jį galime atlikti greitai, tai yra Bernardo Rapkajaus nuomonė, balsuosime elektroniniu būdu. Dėl šios nuomonės balsuoti pradedame. Dar apsišarvokime kantrybę, tikėkime įranga veiks, taigi balsam elektroniniu būdu, dabar viskas veikia. kaip ir tikėtasi, 23 balsai už, ne vienas prieš, balsavimus baigiame. Pirmkas dėkoja panė Regner už jūsų pagalbą, koordinatorių prašau neišeiti. Strasbūrė taip pat vyks neįlinis posėdis koordinatorių. Ponas Vėlėtas nieko ne, nenori pasakyti. Ačiū posėdis baigtas.